Okay, let's start. And, uh... Pradėkime posėdį. Pirmiausiai noriu Jums pranešti, kad Graikijos užsienio ministras, ministras Venisevas, kuris turėjo atvykti pas mus rytoj nuo 11.30, jeigu neklystu, nukėlė savo vizitą pas mus į, į balandžio 14 e, dienos pirmadienį, kuomet būsime Strasbūrė, norim pranešti, kad Europos Afrikos e, šiausio lygio parlamentinis susitikimas šiandien rytoj vyksta mūsų parlamente kolega Michaelis Galeris, kuris vadovauja Europos liaudės partijos delegacijai e, ryšim su Panafrikos parlamentu, tiesiogiai dalyvauja. Šiame susitikime, manau, žinote, kad sustikimas yra labai svarbus. Jis vyksta e, ketvirtą aukščiausio lygio sustikimą ES Afrikos, kuris prasidės balandžio antrą dieną išvakarėse. Dabar patvirtinsime mūsų ankstesnių e, posėdžių protokolus vasario 10-11, vasario 17, vasario 27, kovo 3, kovo 10, kovo 17-18, niekas neprieštaraujate, tuomet laikome šios protokolus patvirtintus, pereikime prie mūsų pirmojo rimto darbo tvarkės klausimo Egipto konstitucijos, konstitucinio proceso Egipte ir Tunise ir konstitucijos kūrimo Libijoje analizė. Ir šį klausimą pristatys du garbus šios srities specialistai, ponas Mairis Resendė, kuris yra Democracy Reporting International e, vykdomasis vadovas, tai yra organizacija, e, kuri analizuoja demokratijos kūrimo e, aplinkybės ir profesorius Fetke, kuris Luizianos Tulein teisės mokykloje dėsto ES teisę ir yra atlikęs palyginamą analizą konstitucinio proceso Egipte ir Tunise. Ir jis mums taip pat pristatys dabartinės padėties Libijoje apžvalgą. Pone Reizendė, jums dabar suteiksime žodį maždaug 10 minučių, po to suteiksime žodį kitoms 10 minučių profesoriui Fetki ir po to vyks diskusijos. Taigi, prašau. We'll, uh, say a few words about... Dėkoju, ponė Trinkė. Aš norėčiau da, e, pirmiausia šiek tiek vertinti da, e, Egipto konstituciją. Aš kalbėsiu ne tiek apie konstitucinį procesą, apie jį, e, jį komentuos mano kolega, bet aš kalbėsiu apie turinį ir kalbėsiu apie vyriausybės sistemą, bet jau tokią, kokia yra, yra numatyta konstitucijoje. Bet aš kalbėsiu ir apie da, kariškių vaidmenį. Da, apie žmogaus teisų e, katalogą ir taip pat apie įvairių religinių bendruomenių santykius. Pirmiausia, da, valdymo sistema. Čia mes galime pažvelgti į straipsnius, kuriuose yra kalbama apie parlamentą. Ten yra numatyta, kad parlamentas turės šiokią, šiokią tokią autonomiją. Ir yra taip pat numatyta turėti ir šūros tarybą ir mes manome, kad tai yra žingsnis į priekį. Ir jie turėtų kontroliuoti žemiuosius parlamento rūmus, jei iškils kokiu nors problemu. Antra vertus, Egipto konstitucijoje yra išlaikytas principas, pagal kurį prezidentas skiria penkis, Europos, atsiprašau, penkis parlamento narių procentus Atrodo, kad tai yra pusiau prezidentinė sistema, veik, e, dirbs ir prezidentas, ir ministras pirmininkas. Prezidentas skirs e, ministrą pirmininką, bet jam reikės parlamento pritarimo. Atrodo, kad viskas yra gerai, tačiau yra tam tikrų straipsnių, kuriuose kalbama apie tai, jog prezidentas turės uh, nemažai galių pagal šią konstituciją. Kodėl mums taip atrodo? Pirmiausia, taip yra dėl to, kad prezidentas galės pirmininkauti visiems vyriausybės posėdžiams, jei jis taip panorės. Be to, parlamentas formuos viešąją politiką bendradarbiaudamas su prezidentu ir nelabai aišku, kas kam bus atskaitingas pagal dabartinę sistemą. Antra, prezidentas galės vetuoti teisės aktus ir tą uh, uh, prezidento vieto teisę galima bus įveikti tik surinkus dviejų trečdalių daugumą parlamente. Taigi iš esmės ši sistema yra panaši į e, prezidentinę sistemą, kaip JAV. Ir mes manome, kad pagal tokią konstituciją prezidentas tik iš tikrųjų bus gan stiprus, turės pakankamai daug galių. Be to, e, prezidentas turės e, derintis, e, pirmės ministras Pirinkas turės derinti savo poziciją su prezidentu pagal parašo, bendro parašo principą. Teismai, jie turės pakankamą nepriklausomumą ir jie veikia labai aktyviai Egipte. Tačiau e, Konstitucijoje nekalbama apie e, teismų savivaldos sistemą. Tam bus skirtas atskiras įstatymas. Taip pat e, prezidentas turės nemažai galios, sprendžiant dėl teismų finansavimo. Tai irgi yra svarbu pastebėti. Labai dažnai atsitinka taip, kad tos sistemos, po kurios yra pusiau prezidentinės, suteikia prezidentui ilgainiui daugiau galių, nei buvo numatyta iš pradžių. Ir mes matome jau iš karto, kad pagal šią konstituciją prezidentas galės plėsti savo galės. Parlamentas bus renkamas vienbandatėse apygardose, o tai reiškia, kad uh, parlamento sudėtis taip pat gali būti ne vienalytė, o tai reiškia, kad prezidentas galės vaidinti dar svarbesnį vaidmenį. Dabar keli žodžiai apie ginkluotasias pajėgas. Kariškiai visuomet gimte vaidino svarbu vaidmenį. Pagal šią konstituciją dar labiau yra įtvirtintos kai kurios kariškių prerogatyvos, kurias jie ir taip jau turi de facto joms yra suteiktas dabar konstitucinis e, statusas. Pirmiausia, gynybos ministrą turės tvirtinti e, karinę tarybą. Tai reiškia, kad e, tas civilinės valdžios atstovas, kuris kontroliuos karinės paėgas, bus kontroliuojamas taip pat karinės tarybos. Ir e, ta taryba taip pat turės nemažai galių. Nemažai e, civilių dažnai yra teisiama kariniuose teismuose. Tribuk, e, ir panašu, kad tokia praktika bus tęsiama ir toliau, nes ją tvirtina šį konstituciją. Toliau gynybos biudžetas pagal konstituciją. Parlamentas jo negalės svarstyti Ir tai reiškia, kad e, gynybos biudžeto jokios demokratinės pajėgos negalės kontroliuoti. Toliau žmogaus teisės Čia mes matome šiokių tokių teigiamų poslinkių, ypač jei palyginsime šią konstituciją su 2012 metų konstitucija. Moterų ir vyrų e, lygybė yra e, tvirtinta kur kas geriau nei anksčiau, bet to raginama yra užtikrinti vienodą atstovavimą vyrams ir moteriams. Tai yra teigiamas žingsnis, toliau įsitikinimų laisvė. Tačiau nekalbame apie e, religinių įsitikinimų laisvę. Iš esmės, religi, apie religinių bendruomenių laisvę nėra kalbama. Tai viskas yra apibriešta tose nuostatose, kur kalbama apie asmens teisę turėti savo įsitikinimus. Ir mes žinome, kad uh, Egipte e, dažnai religinės bendruomenės, kurios nėra, nepriklauso stambiausiams šalyje veikiančiams bendruomenėms, susiduria su problemomis. Toliau Yra nema, nemažai straipsnių, kurios kelia susirūpinimą susirinkimų laisvė. Čia pasakyta, kad negalima formuoti politinių partijų religinių įsitikinimų pagrindų. Ir man atrodo, kad tai prieštarauja kitam konstitucijai tvirtintam principui, jog visos partijos turi laikytis šarijato nuostatų. Be to, Egipto konstitucijoje, taip nei Tunise, nėra atskiros straipsnių, kuriuose būtų kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus. Pasakyta tiesiog, kad bus siekiama da, užtikrinti žmogaus teisės, nors mes žinome, kad dažnai tos teisės. A, yra ignoruojamos ir ši konstitucija nepatikė jokių aiškesnių nuostatų. Toliau valybės ir e, bažnyčios vaidmo 2012 m. konstitucijų, kurią patvirtino musulmonų e, brolyje, buvo labai kontroversiška, nes ji įtvirtino institucinį islamo statusą kur kas labiau nei kada nors anksčiau ir įtvirtino tam tikrą islamo e, interpretavimo mokyklą. Tas straipsnis buvo panaitintas, tačiau dabar e, yra e, straipsnis, kuriame yra pasakyta, kad e, šariato įstatymo nuostatos yra pagrindinis teisės šaltinis. Devintam ar dešimtam dešimtmečiais Buvo priimti keli teismo sprendimai susijęs su islamo vaidmeniu. Ir tie teismo sprendimai šiek tiek sumažino islamo o, o, įtaką, tačiau vis tiek situacija mus neramina, nes e, islame yra tam tikrų taisyklių, labai, kurių laikomas yra labai griežtai ir jų neįmanoma pakeisti jokiamis demokratinėmis priemonėmis, o tai reiškia, kad tos islamo nuostatos ribojo demokratiją. Ir baigdamas aš noriu pasakyti, kad mes manome, jog Egipto konstitucija yra nus, nuseklus žingsnis, ji yra pagrįsta anksčiau galiojusiamis konstitucijomis ir pirmiausia, mus neramina kariškių vaidmuo ir tai, kad kariškių Ki vis dar turės labai glaudžių ryšių su prezidentu. Tu. Ačiū. Kaip žinote, kartais mes norime tiesiog e, parengti galbūt tas pozicijas, e, tą poziciją, tas pareigas, pavyzdžiui, prezidento pagal asmenį, kuris jas užima. Ir e, kartais reiktų to vengti kai kuriuose srityse, nors to ne visada išvengsi. Taigi, ponia Fetke, jums dabar žodis. Ponios ir ponai, ačiū, kad pakvietėte mane į šios klausimus. Aš dabar e, per šį ribotą laiką pabandysiu apžvelgti pagrindinės rytis ir pateiksiu kelias bendro pabudžio pastabas apie skirtumus tarp Libijos, e, į kurią koncentruosiuosi savo pranešime, ir, žinoma, tarp Tuniso ir Egipto. Taigi, vėlgi, aš didžiausią dėmesį atkreipsiu dėmesį Libijoje į tam tikras paralelės su ankstesniais procesais, kuriuos mes matėme Egipte ir Tunise. Ir galbūt šiek tiek pateiksiu informacijos apie galimas išvadas, galimus rezultatus šio konstitucinio proceso, kuris lietai vyksta Libijoje. Taigi, dabar iš ankstinė pastaba. Aš buvau pakviestas mm, padaryti tam tikras išvadas iš procesų Egipte ir e, Tunise. Bet aš šiuo atveju esu atsargus. Aš manau, kad Egipte ir Tunise mes dar negalime nuspėti arba prognozuoti, kasgi įvyks ateityje. Nes e, prieš kelis, prieš du, tris mėnesius tik tai buvo priimtos naujos konstitucijos. E, tokios sistemos kaip į kurie egzistuoja ir Irake, arabų pasaulyje, rodo, kad iš tiesų užtruks šiek tiek laiko, kol galų galėtė konstituciniai principai bus įgyveninti ir įsigalios e, visuomenė. Taigi e, trunka keliarius metus, netgi dešimtmečius, kol e, konstitucija arba konstitucinės sąlygos įsigalioja teisinėje sistemoje. Kitas dalykas, aš manau, kad Libija skiriasi nuo Egipto ir Tuniso, būtent keliais punktais. Pirmiausia, todėl, kad ten nėra centrinių institucijų. Tai gali būti, žinoma, ir galimybė, bet e, tai yra ir rizika. Galimybė tai visų pirma todėl, kad galima e, kelis e, procesus vykdyti vienu metu skirtingose vietose. O kitas dalykas, galime sugrįžti prie 1958 metų konstitucijos. Tai yra iš tikrųjų e, tikrai tinkamas dokumentas, e, bet jame yra e, ginčytinų nuostatų, čia kalbant apie žmogaus teisę apsaugą ir taip toliau. Na, žinoma, bet dabar sunku spręsti apie vykstantį procesą, kuris buvo skirtingas negu Egipte ir Tunise. Kitas dalykas tai yra saugumo Tai aš manau, e, tai yra svarbu, svarbiausias klausimas. E, Libija iš tikrųjų saugumo atžvilgių e, dabar geresnėje situacijoje negu kitos valstybės. Na, bet, sakykime, centrinės institucijos nebuvimas galbūt padarys neigiamą poveikį šitai geresnėje situacijai. Na, lyginant su Egiptu ir Tunisu, yra vienas dalykas, kuris kuris yra svarbus, ypač lyginant su 51 metų konstitucija, tai būtent, kad buvo suteikta bet kokiai religiniai bendruomeniai atitinkama laisvė. Tai būtent tvarkyti, tvarkytis bendruomenės viduje. Tai iš tikrųjų nauja nuostata ir iš tikrųjų galima, galima grįžti prie tos nuostatos, bent jau tikiuosi, čia atsižvelgiant į tuos e, religinius arba religiją pagristus neramumus Libijoje. Libijoje galbūt, sakykime, perėjimas prie teisinės valstybės principų arba suvienijimas valstybės yra svarbesnis klausimas negu dabar. Šis klausimas yra svarbus Egipte ir Tunise. Ir, bet pažiūrėsime, kaip procesas baigsis. Galbūt jis bus susijęs šis procesas su decentralizavimo, su federalizmo principu ir čia sugrįšiu dar prie to. Ir galiausiai ištikliai. Tunisas ir Egiptai yra pakankamai vargingos šalis. Libija yra palyginti turtinga šalis. Tai yra privalumas, tai yra pajamos valstybei, biudžetui. Tačiau e, kita vertus e, kyla ginčių dėl, dėl šių naftos ir dujų išteklių valdymo. Ir manau, kad šitie e, ginčiai arba diskusijos galės padaryti didelę įtaką, bet kokiam procesui, kuris vėliau išsirutuliotų į decentralizaciją arba E, federacijos sukūrimą. Taigi bet kokia atveju tai yra rizika. Jeigu matote, kaip Irake vyksta panašus procesai. Tai dabar kalbant apie patį procesą, iš tiesų jisai yra tipiškas, tai būtent tipinis arabų pasaulio procesas. Taigi būtent e, e, čia konstitucinis procesas vyksta atsižvelgiant į trumpą laiką, tai, Taigi, 3 mėnesiai, 4, 5 mėnesiai. Taigi matome, kad iš tiesų E, konstitucijos e, arba konstitucijos procesas vystosi labai greitai. Taigi Egipte trūko tos diskusijos labai trumpai. Tai yra 50 žmonių e, Egipte parengė šitą konstituciją remdamėsi ekspertų rekomendacijomis, tai būtent 2014 metų konstitucija. Na, iš tiesų e, buvo stengiamasi galbūt tas diskusijas išplėtoti, bet laikas priimti konstituciją ir parengti jai buvo labai trumpas. O, e, na, žinoma, pasirinkimo procesas buvo pakankamai ilgas, bet tas galutinis baigiamasis procesas buvo tikrai trumpas ir sutrauktas. Na, galbūt iš to Libija pasimokys. Pats konstitucinis e, procesas, dabartinė konstitucinė deklaracija, uh, iš tikrųjų buvo numačiusi labai trumpą laikotarpį. Dabar jis išplėstas iki keturių mėnesių ir dabar yra e, požymių visai nesiniai pasirodusių, kad e, konstitucijos rengėjai mano, kad iš tikrųjų to laikotarpio nepakaks, galbūt 18 mėnesių turėtų trukti tas konstitucijos rengimas. Aš tikiuosi, kad taip ir bus dėl daugelio priežasčių. Aš manau, kad e, Tuniso patirtis bus perimta ir tikrai tai būtų teigiamas rezultatas. Taigi, mm, ištekliai šitos patirtis rengiant konstituciją prisidėtų prie sėkmingo rezultato ir šita, e, vasario mėnesio e, komitetas, e, būtent kuris yra įsitraukęs į konstitucijos rengimo procesą, jeigu iš tiesų šitam komitetui nepavyktų parengti konstitucijos, tada yra planas B ir e, bus bandoma savomis jėgomis parengti tą konstituciją, nesiremiant užsienio e, patirtimi. Bet, bet kokio atveju. E, ankstesniais atvejais e, matosi, kad vis dėlto e, užsienio ekspertų patirtimi buvo remiamasi, e, yra, yra kviečiami, žinoma, ir užsienio ekspertai, e, buvo kviečiami tiksliau e, vyko diskusijos E, renginiai, daugybė e, organizacijų dalyvavo e, perdengiant savo žinias. Tai buvo tikrai teigiamas poslinkis Tunise, bet Egipte. Taigi dabar pagrindinis dalykas, kalbant apie procesus, tai būtent tai gebėjimas siekti kompromiso. Taigi šiuo atveju Libijoje svarbu suvesti į vieną krūvą pilietinės visuomenės atstovus, nevyriausybinės organizacijas, taigi visus, visas suinteresuosis šalis. Taigi, kaip čia matėm, kaip ir Egipte, kaip musulmonų brolyje buvo taip pat pakviesta dalyvauti diskusijose. Taigi, kompromiso siekis yra labai svarbus. Ir aš, aš manau, kad tokia viltis, tai būtent suvienyti tas jėgas, egzistuoja Libijoje. Taigi, politikai, konstitucijos rengėjai ilgus mėnesius ta, e, rengia taisyklės, kurios būtų pridarintos prie uh, prie dabartinės e, realybės, tai kad e, būtent e, visiems jos būtų tinkamos, kad būtų siekiama kompromiso ir dabar, kaip tik tai federalizmų idėja, idėjos vedama Libija kaip tik dabar išskiria tris regionus. Tai, bet čia kritikuotinas, kritikuotinas planas, nes e, senieji regionai teigia, kad jie gali būti ignoruojami arba palikti nuo šalyje. Aš matau ir kitų pavyzdžių tų kritikuotinų punktų, bet bet kokiu atveju Libijoje bet jau matosi kažkoks noras siekti kompromiso. Dar vienas dalykas tai yra e, šitas konstitucijos keitimo e, procesas. Aš manau, kad šitas e, procesas yra pervertinamas. Jeigu mes pažiūrėtume, kiek kartų yra keičiama konstitucija, tai iš tikrųjų e, labai retai. Tų pakeitimų yra mažai. Taigi, e, taigi dabar svarbiausia, kaip, ar egzistuoja kultūra renkti konstitucinės reformas, kaip keisti konstituciją, kaip priderinti konstituciją prie realybės. Na, dar per anksti sakyti, kad Libija eis kitų kelių negu ankstesnės arabų, arabų šalis, bet kokia atveju konstitucinė deklaracija buvo e, iš dalies keičiama, prisidarinant prie situacijos, o tai padrasina. Na, užuot e, apsimetant, kad viskas yra gerai, kad viskas vyksta pagal planą, e, vyksta atviras demokratiškas procesas, kurio metu keičiamas taisyklės prisiderinant prie, prie dabartinės realybės. Taigi aš manau, kad tai yra padrasnintis signalas. Dar keli žodžiai dėl galimų rezultatų. Aš manau, kad trys sritis bus svarbiausia šiuo atveju, tai ir žmogaus teisų apsauga, vykdančios valdžios forma Libijoje ateityje. Tai yra e, labai svarbus klausimas, kuris dominuos diskusijose ir dėrybose. Ir, ir kitas klausimas - decentralizacija ir federalizmas. Taigi mes čia e, galime šios klausimus aptarti dar tolesnės diskusijose, bet e, pateiksiu kelias pastabas. E, iš tikrųjų, arabų valstybėse federalizmas yra traktuojamas įtariai. Pavyzdžiui, Irake neįgyveninta čia idėja iki galo. Bet iš tikrųjų, mm, federalizmas yra tikrai pakankamai sunkiai gyvendinamas tvarka, bet decentralizacija gali būti pasiekta. Tai būtent e, Libijoje bent jau stengiamasi decentralizuoti valdžią. Jeigu pažinotumėte į tam tikras nuostatas Tunise ir Egipte, tai mes matome, kad ten nėra daug nuostatų susijusių su e, administraciniu decentralizavimu. To ta, tas pats stebima ir Libijoje. Ar iš tikrųjų tai bus įmanoma ir Libijoje, aš abejoju. Vien todėl, kad Pirmiausia, yra istorinis spaudimas federalinė sistema. Kitas dalykas - ištekliai, kurie ar gali būti ne, netinkamai arba netolygiai paskirstomi visoje valstybėje. Ir pač, pačios valdysenos klausimas. Taigi sunku pasakyti, kokia kryptimi eis Libiją, mano kolega kalbėjo apie Egiptą, kaip apie pusiau prezidentinę sistemą. Aš visiškai sutinku su tuo, e, e, tai pusiau prezidentinė sistema tame regione dažniausiai virsta e, centralizuota prezidentinė autoritarinė sistema. Tai mes matome, kad tai vyksta jau Egipte. O Libijoje iš tikrųjų dar yra šie klausimai atviri. Tai būtent E, remiantis, atsižvelgiant į e, Tuniso ir Egipto modelius, matosi, kad vyksta tam tikras procesas, matosi, kad e, siekiama tam tikro prezidento pareigybio priežimo, kuris būtų priartintas prie vakarų supratimo. Yra tam tikrų padrasnačių signalų. Dabartinis, pavyzdžiui, aukščiausias pareigūnas yra priklausomas nuo parlamento, jisai turi būtinai konsultuoti su parlamentu. Taigi ir bet kokiu atveju galima išlaikyti tą sistemą. Bet bet kokiu atveju e, Libija eis kitų kelių negu Egiptas ir Tunisas. Ačiū Jums. Uh, Labai ačiū. Abiems pranešėjams dabar žodis Anai, kuri pirmoji turi teisę pakomentuoti. Ačiū už įdomius pranešimus, kurie labai laiku buvo mums pristatyti. Gaila, kad nedaug kolegų dalyvauja posėdėje, kalbant apie Egiptą. Aš pritariu išsakytam būkštavimui dėl labai didelės kariškių įtakos. Ypač atkreipinėmėsi aplinkybę, kad net ir gynybos ministra pagal naują konstituciją turėtų kontroliuoti kariškiai ir dėl šios priežasties mes tikrai negalėsime naujos sistemos įvertinti kaip demokratinis, nekalbant jau apie kitus aspektus. <clears throat> Pakanka vien e, šio labai, šios labai stiprios e, kariškių įtakos e, Man taip pat rūpi tokios rytis kaip šariato teisė ir moterų teisės. Šie klausimai buvo keliami nuo pačios protestų Tahryro aikštėje pradžios, taigi Matome, kad e, moteris buvo nuolat užsipuolamos, e, net ir šių procesų eigoje buvo tikrinama jų nekaltybė ir kiti dalykai. Taigi, kaip jūs vertinate <clears throat> moterų teisų apsaugą, nepaisant to, kad konstitucija nuoroda į šariato teisę atrodo nėra tokia akivaizdi, labiau atitinkanti žmogaus teisų apsaugos principus nei ankstesnėje konstitucijos, kurią parengė musulmonų brolyje redakcija. Dar kitas aspektas yra susijęs su mirties bausmės taikymu, nežinau, ar yra numatyta galimybė taikyti uh, mirties bausmę. Rytoj komiteto posėdė atvyks e, Egipto užsienio reikalų ministras ir tikrai jam bus užduodami klausimai dėl tų 500 žmonių nubaustų mirties bausme ir tai kelia mums didžiulį susirūpinimą <clears throat> ne tik dėl e, teisinių mirties bausmės taikymo aspektų, tačiau taip pat ir dėl politinių aspektų, kadangi tie 500 asmenų, e, kurie E, tariamai yra musulmonų brolijos nariai, turėtų būti nubausti mirties bausme ir e, yra nemaža tikimybė, kad net ir dabartinės taisyklės įtvirtinus e, tokius menų skaičius išauktų iki 5000. Kalbant apie uh, Libijos skirtumus palyginti su Tunisu ir Egiptu, aš uh, Pritariu jūsų teiginiams ir manau, kad Libija galėjo ir tikrai pasimokė iš procesų vykusių Tunise, tačiau aš išvelgiu taip pat tas problemas, kurias jūs pabrėžėte, tačiau jūs bandėte lyginti Libijos padėtį su padėtimi Irake, tačiau aš veikiau lygi, lyginčių staciją Libijoje su vis blogėjančia saugumo padėtimi. Afganistane mes puikiai žinome, kad Libija buvo didžiulis ginklų sandėlis saugykla, kuri liko nekontroliuojama, ne, nebuvo įvykdytas joks, įvykdyta jokia saugumo sektoriaus reforma, nėra netgi centralizuotos politinės valdžios. <clears throat> Ir Dėl šių priežasčių e, Libijos teritorija tapo teroristų grupių prieglopščių ir dabar jie veikia labai daug tokių teroristinių grupuočių. Jūs taip pat minėjote, kad Libijos e, Islamas, kuris yra praktikuojamas Libijoje, nieko bendro neturi su fundamentalizmu. E, tačiau e, dabartiniai Libijos muftijų pareiškimai ir <clears throat> elgesys su moterimis e, iš tiesų nieko gero nežada. Noriu jūsų paklausti, kaip vertinate šarieto teisės e, sąsojas su moterų teisėmis, jeigu iš tiesų Tuniso modelis būtų arba galėtų būti perkeltas. Ar įmanomas toks variantas, ar e, situacija turėtų pablogėti. Jūs taip pat minėjote, kad trims regionams yra atstovaujama konstitucijos rengimo komitete, tiksliau religijoms. Tačiau nemažai problemų yra susijusios ir su kitomis religinėmis mažumomis, taigi kaip į jų interesus ir poreikius yra atsižvelgiama nes kitos religinės mažumos, ypač Ahmazir mažuma, labai yra nusivylusios šitą naują sistemą. Pirmininkas, labai ačiū. Dabar nesteiksime galimybę mūsų pranešėjams atsakyti, išduos klausimus ir reaguoti į komentarus. Ponas Pirmiausiai tik norėčiau patvirtinti kolegos žodžius apie tos tris vykstančius procesus. Mes e, dalyvaujame e, visose trijose šalyse vykstančiuose procesuose Libijoje, Tunise ir mes e, Tunise susidūrėme su labai brandžia aplinka, labai draugišku nusiteikimu <clears throat> Ir mes manome, kad e, darybos e, konstitucijos rengimo procese Tunise tikrai yra brandžios ir pakankamai aukšto lygio. <clears throat> Diskusijose dalyvauja pilietinės visuomenės organizacijos, žiniasklaida. Taigi tikrai vyksta rimtas e, demokratijos mokymosi procesas. Atsakant jūsų klausimą dėl šariato sąsojų ir moterų teisų, visose arabų šalių konstitucijose, išskyrus Tuniso ir Libano, yra nuoroda iš šariato teisų. Teisininkai gali įvairiai šias nuorodas interpretuoti, gali laikyti jas tik tai kaip raginimu laikytis tam tikrų moralinių principų e, arba bandant, kaip bandymą prim, priminti e, teisininkams ir teisėjams, kad būtina laikyti šariato teisės, kalbant apie religinės mažumas, ahmačadų. <clears throat> tai mūsų konstitucijos projektuose nuoroda ir šariato teisė yra e, pasirenkama kaip į e, principinį teisės, pagrindinį teisės šaltinį. Tuo tarpu mūsų svarstomose mūsų svarstamų šalių konstitucijos projektuose ši nuoroda daugiausiai yra skirta teisėje kuros institucijoms. Kai kurie šarieto principai yra pakankamai aiškus, susijęs su Korano nuostatomis, su uh, pranašo tam tikromis mintimis ir teiginiais ir dėl jų, manau, kompromisų tikrai negalime tikėtis, nesu šariato ekspertas, tačiau vienas iš geriausių pavyzdžių galėtų būti, pavyzdžiui, toks, kad e, dukteris pagal šariato teisę e, gali paveldėti mažiau už sūnus šeimose ir tai gali skelti tam tikros įtampos palyginti su 11 konstitucijos straipsniu, kuriame bandome užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. E,

užtikrinant vienodas pilietinės kultūrinės, e, socialinės, ekonominės teisės, taigi šios nuostatos potencialiai galėtų prieštarauti šariatui. Kalbant apie moterų atstovavimą, manome, kad 11 straipsnio trosios dalies nuostatos yra pakankamai teigiamai vertintinas, ten kalbama apie būtinas priemonės, kad būtų užtikrintas tinkamas atstovavimas moterims parlamento rūmose, numatoma galimybė moterims užimti vadovaujamas pareigas, taip pat nuolat valstybės tarnyboje be jokios diskriminacijos. <clears throat> Taigi šios nuostatos yra pakankamai aiškios, aišku, neparašyta, kada jos turi būti įgyvendinamos, tačiau numatoma prievolė laipsniškai siekti didesnės lyčių lygybės. Paskutinė dalis buvo kritikuojama susijusi su E, motinystės apsaugą, vaikų teisų apsaugą, vyresnio amžiaus moterų teisų teisėmis ir e, tai galėtų būti vertinimai teigiamai, tačiau kitų e, galėtų būti vertinama kaip dar papildoma lyčių neligybės apraiška, <clears throat> tačiau čia viskas priklausytų nuo konstitucijos nuostatų interpretavimo. Ačiū profesoriui Fietkiai žodis. There we go, there we go. Na kągi, galiu pradėti. Dėkoju Jums už klausimus. Aš pirmiausia norėčiau pakomentuoti saugumo situaciją ir pakomentuoti tai, kokias pamokas mes turėjome išmokti. Libijoje siūloma aiškiai apriboti kariuomenės įtaką įgyvendinant konstituciją. Ir aš manau, kad tai turėtų būti tikra pamoka. Ir tai yra be abejo teigiama pamoka. Ir labai paprasta be abejo būtų tai įgyvendinti, jeigu kariuomenė nestovėtų šalia. Bet problemos, ypač su, su labai centralizuota valdžia, yra tai, kad kariuomenė galės kontroliuoti atskirus asmenis, kurie turės nemažai įgaliojimų ir kurie gali būti palankus kariuomeniai, kurie norės stiprinti karinę galę. Ir viena iš pamokų yra tokia. Kariuomenė turėtų vaidinti uh, pakankamai apribotą, aiškiai apibriežtą vaidmenį e, konstitucinėje valstybėje. Jūs minėjote mirties bausmę. Galima tik tai stebėtis tuo, kad konstitucijoje, Egipto konstitucijoje nėra įtvirtinta teisė į gyvybę. Ir todėl ir yra pritaikoma mirties bausmė. Ir čia yra didžiulis skirtumas su Tuniso konstitucija. Uh, Aš tikiuosi, kad Libijoje bus pasakta Tuniso pavyzdžių. Jei pažvelgsime į 51 metų konstituciją ir pažvelgsime į pagrindinių teisų dokumentą ir tai, ką mes turime dabar Tunise, pamatysime, kad tie dokumentai yra labai panašus. Uh, Ir galime tik tai džiaugtis, kad Tunise yra apribotas kariuomenės vaidmuo. Ir čia galiu perti ir prie žmogaus teisų, ir prie moterų teisų. Aš tikrai labai tikiuosi, kad Tunise pagaliau pradėta kalbėti, pradėta suvokti, jog žmogaus teisų samprata nepriklauso nuo to, kiek žmogaus teisės atvirtinančias nuostatas jūs turite. Jūs galite viską apibrėžti labai trumpai ir aiškiai. Ir jei mes galvojame apie žmogaus teisų apsaugą ir pirmiausia nu, suvokiame, kad mums reikia ne ilgų nuostatų, bet konkrečių veiksmų. Ir jeigu pagalvosime apie tai, kaip teisė, kurios institucija gali tvirtinti ir apibrėžti žmogaus teisės, tuomet suvoksime, kad Tuniso pavyzdys vis tik tai yra sektinas ir būtų labai gerai, jeigu Libija jo pasektų. Egipte dėjo tokių ženklų nematome ir tik tai praktika parodys mums iš tikrųjų, kaip klos, susiklostys tolesnė situacija, bet bet kuriuo atveju dabartinė situacija teikia vilties. Dabar apie religiją. Aš savo žanginėje kalboje minėjau, kad uh, 51 metais, kaip ir Tunis, šiandienos Tunise islamas yra pagrindinė religija. Islamas yra įtvirtintas kaip valstybės religija ir nuo to nepabėgsi. Ir viešoji valdžia, ir teisėkuros įstaigos vienai par kitaip turėsi tai atsižvelgti. Ir teismai, taikydami uh, nuostatas, turėsi tai atsižvelgti. Ir 51 metų Konstitucijos 191 straipsnė yra parašyta, jog teismai turi atsižvelgti kiekvieno asmens religinį, e, e, religinę tapatybę. Ir tai atrodo, tai yra puiku. Ir e, čia neaišku, ar viskas iš tikrųjų veiks praktikoje. 51 metų Konstitucija numatė atskirų, tai yra trijų regionų įgaliojimus, bet tų regionų nebeliko. Ir aš matau dėja, kad šiuo metu nėra aiškiai suvoktas valdžių atskirimo principas. Uh, Ir e, islamas e, Libijoje bus įtvirtintas kaip pagrindinė religija, bet tik tai galima tikėtis, kad, e, bus įtvirtint, kad tai bus padaryta pakankamai nusaikiai. Vien dėl to, kad da, is, Libijoje laikomasi netokio fundamentalistinio požiūrio į, į islamą. Jūs minėjote mažumas. Ir aš manau, kad rengiant bet kokius dokumentus labai svarbu yra atsižvelgti į da, mažumų teisės įtraukti jas į dokumentų rengimo procesą. Tunise pagaliau buvo suvokta, jog reikėjo kompromiso, kad neįmanoma reikalauti, kad tik tai būtų atsižvelgta daugumos nuostata rengiant konstituciją. Konstitucija pirmiausia e, turi būti gerai subalansuota. Ir tai yra pamoka, kurią suprato Libiją. Libija suprato, jog 60 e, e, asmenų komitete turėtų būti atstovaujama mažumoms. Šiame komitete šiuo metu dirba tik 47 tai nariai. Yra dar laisvų vietų. Ir taip yra iš dalies dėl to, kad mažumos nelabai ne nori dalyvauti šio komiteto darbo veikloje. Ir mažumos protestuoja ir nacionalinė taryba įtvirtino teisę, pagal kurią yra aiškiai parašyta, kad jie sieks kompromiso kad jie sieks tvirtinti visus svarbiausius klausimus dviejų trešdalių daugumą ir kad bus padaryta viskas, kad mažumas dalyvautų priimant sprendimus, kurios, kurie jiem, joms yra svarbus ir konsensuso principas nėra labai aiškiai apibrėžtas. Jis buvo pritaikytas visai nesiniai, dėl jo buvo susitarta, tačiau nėra aišku, kaip realiai praktikoje tas principas paveiks e, e, dialogą šalies viduje. Tačiau jei pažvelgsime įvykius, e, kurie vyko prieš maždaug porą metų, pamatysime, kad šiokių tokių vilties teikiančių ženklų yra. Ir galbūt Tuniso pavyzdys ir yra pats įkvepiantis šiuo atžvilgiu. Pirmingas, dėkoju. Aš norėčiau Jums pranešti, kad netrukus mes pateiksime komiteto nariams mūsų dviejų garbingų svečių darbo rezultatus Ir aš manau, kad e, jų atlikti tyrimai ir jų rezultatai yra teigiami. Lauksime galutinių jūsų tyrimo išvadų. Dėkuoju. <laughs> Free coffee. yeah. Always, always good to send an email. That's why we send that.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 So let's move to the next. Taigi dabar persime prie kito darbotvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis su ponu Fatalahu Sidžilmasi, Viduržymio jūros šalių sąjungos generalinio sekretoriumi, dėl Viduržymio jūros šalių sąjungos sekretoriato dabartinės veiklos pietinėse kaiminėse šalyse. Taigi, norėčiau pasveikinti ir mūsų buvusią kolegą, e, pana Menesa Devigo, kuris buvęs e, parlamento narys. Dabar jis yra Ispanijos e, vyriausybės Europos reikalų ministras, taigi sveiki, sugrįžę. Taigi, dabar mes laukiame jūsų pranešimo. Galbūt galėsime paplėtoti diskusiją apie a, e, mūsų a, ES ir viduržėmio jūros šalių sąjungos santykius nuo 2008 metų. Taigi dabar 10 minučių suteiksiu jums žodį ir vėliau įtrauksime ir kitus kolegas į diskusiją. Taigi, e, ponė Sidžilmasi, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas ponės ir ponai. Gerbiami parlamento nariai. Gerbiamas ministrė Mendes Devygo, ponios ir ponai. Taigi sveiki atvykę, laba diena jums visiems. Būtent užsienio reikalų komitete džiaugiuosi, kad pakvietėt mane pasikalbėti ir kad sutikite man progą papasakoti man šiek tiek apie mūsų, tai yra Viduržymio jūros šalių sąjungos sekretoriato darbą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti porą žodžių ponio valstybės sekretoriui iš Ispanijos, kuris yra mūsų draugas ir kuriam aš norėčiau padėkoti už jo veiklą, būtent siekiant suvienyti Europą ir Viduržėmio jūros regioną. Man labai džiugu, kad jis šiandien yra su mumis, nes Ispanija kaip tik dabar prarado vieną iš valstybės didžių vyrų Dabar kaip tik tai vyksta laidotuvės Ispanijoje. Aš žinau, kad tai iš tiesų yra didžiulis nuostolis Ispanijai. Ir mes e, norėtume išreikšti savo užuojautą. Ir e, prisimename šį žmogų tikrai kaip demokratijos tėvą Ispanijoje. Mes galime tik tai pasimokyti iš šio žmogaus, tai būtent kuris padėjo reformuotis ir pasikeisti Ispanijai. Pirmininkas kaip tik kalbėjo apie 2008 metus, bet aš norėčiau vis dėlto nu, pradėti nuo 2014 metų ir e, nuo ateities. Taigi, kur mes dabar esame, kokią veiklą vykdome ir ko mes siekiame. Ir būtent, kas mūsų laukia ateityje. Galbūt paaiškinsiu, e, kas būtent yra mūsų pagrindinis motyvas, taigi koks, kokia mūsų užduotis būtent kaip viduržėmio jūros šalių sąjungos. Pasakyčiau, kad a, tai būtent a, toje veikloje, kurią mes vykdome, kurio sekretariatas vyksta, a, būtent siekime tokios užduoties. Tai būtent mes turime sustiprinti regioninį bendradarbiavimą ir regioninę integraciją viduržėmio jūros regione. Ponės ir ponai, leiskite jums pranešti su tam tikrų nusižeminimu, tačiau taip pat ir energingai, kad viduržėmio jūros regiono integracija yra turbūt pati silpniausia visame pasaulyje. Ir manau, kad yra labai svarbu užtikrinti, kad regioninio bendrabiavimo stiprinimas <clears throat> taptų sudėdamąją dalimi, sprendžiant visus socialinius ir kitokio pobūdžio iššūkius šiame regione. Taigi mes turime daugiausiai dėmesio skirti regionio bendradarbiavimo stiprinimui. Tai sakydamas, puikiai suprantu, koks sudėtingas šis procesas bus, koks ribotas ir uh, taip pat puikiai suvokiu, kad šio proceso greitis šiuo metu yra pakankamai nedidelis, tačiau tai yra labai svarbus siekiant e, regiono vystimosi. Kitas svarbus aspektas yra angliškai vadinamas co-ownership. Tai yra, kad e, Vidužmė jūros regiono <clears throat> šiaurės ir pietų e, valstybės E, būtų lygios, e, bendrai galėtų nustatyti darbo tvarkę ir patvirtinti bei parengti bendrą veiksmų strategiją, o ne būtų priverstos pietų viduržėmė jūros regiono valstybės priimti šiaurinės dalies regiono šalių darbo tvarkę. Ir aš taip pat galiu konstatuoti, kad ši, tinkama, ši kryptis pasirinkta yra tinkama, tačiau pats darbas yra pakankamai sudėtingas. Kalbant apie, tą, apie tas bendras pastangas, co-ownership, mes turime e, dabar e, du asmenys pirmininkaujančius e, viduržėmio jūros šalių sąjungai Vienas vadovas yra iš ES, kitas iš Jordanijos. Dabar daugiausiai taip pat e, Egipto atstovai dalyvauja valdančios administracijos veikloje. Kalbant apie ES e, atstovų pirmininkavimą, čia labai svarbus yra kaimi, svarbi kaiminystės priemonė. E, būtinybė užtikrinti tam tikrą nuoseklumą, siekiant, kad projektas e, būtų sėkmingai gyvendinamas. Šio projekto įgyvendinime dalyvauja tiek ES, tiek 15 Viduržėmio jūros e, pietvakarių regiono valstybių ir projektas yra, taip pat Balkanų šalis, taigi projektas yra pakankamai specifinis, e, tačiau dabar galime konstatuoti faktiškai, kad ši institucija yra vienintelė, e, kuri vienyje <clears throat> iš viso 43 šalis iš viduržėme jūros šiaurės, pietų ir rytų ar regionų. Ir visos šios šalis yra svarbu, kad sėdėtų prie vieno stalo. E, ši dinamiška struktūra, e, kuriai pirmininkauja ES ir Jordanijos atstovai, iš tiesų e, grindžia savo veiklą trimis ramšiais. Pirmasis yra institucinio pobūdžio ir e, pateiksiu dabar du pavyzdžius, kaip jis veikia. Pirmasis pavyzdys susijęs su ministerinio ligmens konferencijų rengimu atskir, pagal atskirus sektorius. 2013 rugsėjo mėnesį vyko minist, ministrų lygio konferencija Paryžiuje dėl moterų vaidmens stiprinimo spalio mėnesį. E, Briuselėje vyko transporto tematika konferencija, gruodžio mėnesį Briuselėje energetikos tema, taip pat Briuselėje vasario e, mėnesį pramonės tema vyko tinkama ministerijų lygio konferencija ir prieš kelias savaitės vyko Aplinkosaugos konferencija taip pat numatyti papildomi renginiai iki metų pabaigos ministerijų lygio sustikimai, konferencijos vyko anksčiau ir vyksta vis dažniau bei vyks ateityje. Kalbant apie institucinio bendradarbiavimo ramstį, taip pat reikėtų paminėti papildomas organizacijas, kurios dalyvauja šiame procese. Taip pat noriu. E, Čia paminėti Viduržėmio jūros e, e, Sąjungos parlamentinė asamblėja ir taip pat norėčiau pabrėžti Europos parlamento pirmininko Šulco e, nuopelnus Europos Sąjungos viduržymio jūros regiono parlamentiniai asamblėjai, kurie šiuo metu pirmininkavo Jordanija, o prieš tai pirmininkavo Portugalija. <clears throat> Taigi mes pastebime čia dabar e, pastangas užtikrinti kuo didesnę sąveiką, kuo didesnį dinamiškumą. Taip pat pastebime tam tikrą dinamiškumą e, ekonomikos senrikalų komiteto veikloje, bendarbiaujant su viduržėmio jūros regiono šalimis. E, vyksta tinkamas dialogo regionų bedarbiavimo procesas, e, į kurį kiekvienas įneš savo indėlį. Antrasis ramstis susijęs <clears throat> su Viduržėmė jūros regiono sąjunga, Viduržėmė jūros šalių sąjunga, tai yra e, tam tikros regionos platformos kūrimas, kurią sukūrus būtų galima generaliniam sekretariatui veikiančiam Barcelonoje daugiau dėmesio skirti įvairių suinteresuotų subjektų sustikimų darbo atvarkiai e, parengti ir patvirtinti, dalyvaujant e, vyriausybinių, vyriausybinių e, organizacijų atstovams tam, kad būtų galima svarstyti tokius klausimus ir problemas kaip aplinkosauga, darbo vietų kūrimas, MVO, moterų vaidmens stiprinimas, energetika ir kitos temos. Ši platforma yra labai svarbi ir mes visą laiką atkreipiame dėmesį diskutuodami su kompetentingomis Europos komisijos tarnybomis į tai, kad sukūrus šią platformą galėtų vykti rimta diskusija, rimtas dialogas ir e, būtų užtikrinta tikra sąveika įgyvendinant e, konkrečius projektus e, <clears throat> Na ir trečiasis ramstis yra susijęs su sekretariato tiesioginiais įgaliojimais, tai yra konkrečių projektų įgyvendinimas. Noriu Jums pranešti, kadangi žinau, kad ne visuomet Jūs gaunate visapusišką informaciją apie gyvenimus projektus ir tai dar kartą parodo, kad mums reikia daugiau dėmesio skirti informacijos sklaidai. Viduržėmio šalių e, sąjunga šiuo metu gyvendina įvairius projektus, e, kai kuriems jau yra skirtas numatytas finansavimas, kiti yra pradėti įgyvendinti, o e, nemaža dalis projektų jau perėjo į antrąjį įgyvendinimo etapą ir e, mes pagėdautume, kad šių projektų finansavimas būtų pratestas arba galbūt netgi e, būtų jų įgyvendinimo geografija išplėsta. Visi šie projektai yra įgyvendinami remiantis sustiprinto bendarbiavimo principu. Esame 43 valstybės narės, tačiau mums nereikia 43 valstybių, kad būtų galima įgyvendinti konkrečius projektus. Mes pasitelkime ES kitų organizacijų e, turimus projektų įgyvendinimo modelius, tačiau kalbant apie sustiprinto bendradarbiavimo e, kintamą geometriją e, turime konstatuoti, kad tie projektai štai gauna pritarimą arba gali būti gyvendinami taip pat ir e, visose šalise, nepaisant to, kad tarkime pirmame projekto gyvenimo etape viena ar kita šalis nedalyvauja. Pateiksiu pavyzdį apie e, iniciatyvą, kuri prasidės kitą savaitę Barcelonoje ir e, manau, kad svarbu yra su jumis pasidalinti šią informaciją. Kalba eina apie iniciatyvą skirtą tvariam miestų vystimuisi. Ir gyvenant šią iniciatyvą sutelkiamos komisijos e, Europos investicijų banko pastangos. E, e E, Prancūzijos plėtros agentūra, taip pat e, Viduržėmio šalių sąjungos sekretariatas ir e, pagal šią iniciatyvą devyniose pietinės viduržėmio jūros, pietinės ir viduržėmio jūros šalise bus įgyvendinami 9 projektai. Tai yra 15 projektų 9 šalise, užtikrinant, kad e, kiekvienoje šalyje būtų įgyvenimas bent jau po vienas e, projektas, yra atrinkti 15 projektų, patvirtintas jų finansavimas ir kitą savaitę Barcelona formaliai ta iniciatyva bus patvirtinta. Gera žinia visiems yra ta, kad mes esame numatę jau daugiau nei 15 tų projektų, kurie bus atitinkamų būdų įgyvendinami, o tai reiškia, kad mes galvojame jau apie antrąjį tvaro, tvarios miestų plėtros projektų įgyvendinimo etapą. Tokiu būdu bus ne tik užtikrinama tvari miestų plėtra, tačiau kūriamos darbo vietos, bandomos spręsti socialinės, ekonominės problemas pietinėje viduržėme jūros regiono dalyje. Įgyvendindami šiuos projektus mes sugebėsime identifikuoti tai, ką aš vadinu <clears throat> e, įmanomumo riba E, arba <clears throat> įgyvendinamų projektų riba. E, mes įgyvendiname savo projektus e, vadovausimės požiūriu iš apačios į viršų ir tokiu būdu sugebėsime suteikti atskiroms šalims geresnės vystimosi galimybės, sukursime daugiau pridedamosios vertės ir parodysime, kad viduržėmio jūros šalių sąjunga iš tiesų yra organizacija, kuri gali koordinuoti pastangas ir gyveninti konkrečius projektus. Ačiū ponai Sidžil Masi nemažai kolegų norėtų pakomentuoti jūs pasakymą, užduoti klausimus. Pirmam steiksiu žodį ponai Salafrankai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė generalinė sekretorių. Sveiki atvykę pas mus į užsienio reikalų e, komitetą. Labai gerai pasveikinti mūsų komitete tokį žmogų kaip jūs, kuris yra ryštingas ir turi vizijų būtent šiame regione. Aš manau, kad jūs tikrai aiškiai papasakojate apie savo vizijas. Taigi, e, e, iš tikrųjų matome, kad kartais politinė valia yra viena iš pagrindinių dalykų, nuo kurios galima pradėti įvairius veiksmus, tačiau jos kartais irgi nepakanka. Taigi, bet e, tą galiu pasakyti, žinoma, ir apie Europos Sąjungą, kuri šiuo metu remiasi globalizacijos konsolidavimo projektais. Europos vadovų taryba sprendžia bankų sąjungos klausimą ir a, dabar kaip tik tai vyksta Europos sąjungos ir Afrikos viršūnių sustikimas. Ir šiame kontekste reikia atsižvelgti, žinoma, į tas Šiaurės Afrikos valstybės, kurios dabar patiria didžiulis pokyčius čia po e, arabų pavasario. Taigi, ponė generalinė sekretorių, jūs e, mums papasakojate e, šį beitą apie kai kurias valstybės, tai būtent apie valstybės, kurios patyrė arabų pavasario įtaką Siriją, Egiptą, Libaną galbūt. Galbūt galėtumėte E, šiek tiek pasigilinti į finansavimo klausimus. E, kokiais finansiniais ištekliais galima pasinaudoti gyvendinant e, iškeltus prioritetus, kad iš, po bendrų tikslų sektų konkretus tikslai prieš tu kelias dienas buvo sustikę atliekamos ryčių ministrai iš tų 43 valstybių ir e, e, buvo reikalaujama parengti veiksmų planus 13-14 metams. Aš manau, kad labai svarbu, ypač kalbant apie mažas vidutinės įmonės, atkreipti dėmesį į jų reikšmę ir į jų vaidmenį mūsų projektuose. Nes mūsų projektai iš tiesų yra labai dideli. Jie nėra nei maži, nei vidutiniai. Čia aš kalbu pirmiausia apie e, pramonės ministro veiksmų planą, kur e, didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į mažų vidutinių įmonių e, vaidmenį. Panas Milan Mon. Aš norėčiau e, pasveikinti pana generalinį sekretorių. Aš jį pažįstu jau daug metų ir aš žinau, kad jis labai domisi ES santykiai su viduržėmio jūros regionu. Jisai mus puikiai pažįsta, nes e, jisai buvo e, ir Maroko ambasadorius ir žino, kaip veikia ES institucijos. Aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų išsakytas mintis. Taigi matau, kad bendradarbiavimas vyksta, nors e, patiriame ir mm, problemų, kaip panas Lafrank kaip tik kalbėjo, tai yra vidinės problemas, finansavimo sunkumai, kaip, na, kaip problemos valstybėse narėse, politinės problemas būtent susijusios su anksčiau vykusiu arabų arab pavasariu. Tačiau, e, bet kokiu atveju, norėčiau pabrėžti, kad jūs atlikote puikų darbą. Aš norėčiau paklausti jūsų generalinio sekretoriau, kągi jūs tikitės, kokios tikitės iš Europos parlamento, kokios paramos iš mūsų laukite. Jūs pasakėte, kad jūs labai dėkingas esate už tą bendradarbiavimo modelį, bet e, e, aš jau anksčiau e, pastebėjau, kad keli šimtai milijonų buvo skirti pietiniai kaiminystės politikai, tačiau tik tai vienas procentas buvo tos paramos išmokėta. Na, aš net nežinau, kaip, kaip galima reaguoti ir atsižvelgti į tokias problemas ir kaip mes ateityje galėtume didesnį dėmesį skirti Viduržėmio jūros regionui. Ačiū. Ačiū, pane generalinė sekretorė, norėčiau užduoti Jums klausimą dėl tos bendros veiklos, nusavybės, bendros co-ownership, kurią minėjote. Turiuomenyje vieną viduržėmio jūros regiono šalį, kuri anksčiau nelabai dalyvavo e, sąjungos veikloje, tačiau yra labai svarbi. Tai yra Libija. Kokias dedate pastangas viduržėmio jūros sąjungoje tam, kad Libija galėtų dalyvauti įgyvendinant visas regioninio bendradarbiavimo schemas. Ačiū. Pone generalinį sekretorių, prašau atsakyti. Labai ačiū komiteto nariams uždavusiems įdomių klausimų. Pone Salafranka, pirmiausiai pamėginsiu atsakyti į jūsų klausimus, pasakydamas, kad e, aš savo įžangoje taip pat daug dėmesio skiriu Afrikos šalims. Yra labai svarbu, ypač rengiantis e, būsimajam viršūnės sustikimui ES ir Afrikos, svarbu, kad Afrikos lygmuo būtų sudedam, taptų sudedamąją E, Afrikos sąjungos įgyvenimo projektų dalimi. Ir e, turint omenyje bendrąją ES viduržemyros įgyvenimo darbiavimo viziją, tai e, Afrikos šalims turi būti numatomas esminis vaidmuo Aš puikiai žinau, kad dabar vyksta vairios strateginės, e, strateginės svarbos politinės diskusijos susijusios su migracija ir panašiai, tačiau tas e, Afrikos e, valstybių tematika bendroje strategijoje turėtų būti tikrai labai svarbi. Kalbant apie įvairias skirtingas situacijas arabų šalyse e, tai situacija yra pakankamai skirtinga atskirsiu šalise, pirmiausiai dėl pilietinio karo Sirijoje, e, viduržėmio šalių sąjungos veikla šioje šalyje yra suspenduota ir E, Sirijos vieta atitinkamos struktūros šiuo metu yra tuščia ir mes laukiame, kuo baigsis įvykiai. Kirija, atsakant į ponios Gomes klausimą dėl Libijos, džiaugiuosi galėdamas jums pritarti ir pranešti, kad Libija šiuo metu turi stebėtojos, aktyvios stebėtojos statusą visose viduržėme jūros sąjungos susitikimuose dalyvauja aukšto lygio Libijos atstovai iš ministerijų ar iš kur nors kitur, nes Libija anksčiau nenorėjo įsitraukti į viduržėme jūros sąjungos veiklą, <clears throat> tačiau Dabar noriu pabrėžti, kad Libija yra aktyvi stebėtoja dalyvaujanti visose posėdžiuose. Ir taip pat e, manau, kad tokiu būdu Libija E, galės vėl prisijungti prie tartautinės bendrijos, dalyvauti gyvenant ekonominio socialinio pobūdžio iniciatyvas ir Libijai šių iniciatyvų, šių projektų taip pat reikia, kaip ir kitų šalių pagalbos, siekiant pagerinti savo šalį ekonominio socialinio padėtį. Taip pat trumpai dar noriu papildyti e, pristatydamas jums štai kokią informaciją. Mes pastebime vis glaudesnį bendarbiavimą tarp viduržėmio jūros sąjungos su 5 plus 5 struktūra, kurioje taip pat Libija dalyvauja. Tai yra penkių ES šalių ir penkių Šiaurės Afrikos šalių bendradarbiavimo organizacija. Aš manau, kad ši bendradarbiavimo struktūra yra naudinga regionai, siekiant užtikrinti tą geresnę sąveiką, apie kurią neseniai kalbėjau, ir taip pat siekiant e, pasinaudoti visomis regioninio ir subregioninio bendarbiavimo vystimo galimybėmis. Ir todėl džiaugiuosi, kad Libija yra aktyvus 5 plus 5 formato narys ir integruojasi į e, Viduržėmė jūros sąjungos veiklą. E, <clears throat> Spalio mėnesį praėjusiu metu Barcelonoje taip pat dalyvau tinkame sustikime Libijos užsienio ministras kartu su Ispanijos vyriausybės vadovu, kuris šį ekonomikos forumą atidarė ir, kaip minėjau, Libijos ministra dalyvausi tame sustikime lydėjo 20 Libijos verslininkų delegacijoje kuri sustikinėjo su kitais kolegomis. Manau, kad e, šie procesai tikrai nuteikia optimistiškai, kalbant apie kaimininės šalis Maroką, Jordaniją, Alžyrą ir jose gyvendinamus socialinius ekonominius projektus, tai šios šalis tikrai gauna didžiulės naudos iš šių projektų įgyvendinimo. Mes, aišku, norime išlikti kuklus, tačiau esame nusiteikę ryštingai tęsti pradėtus darbus ir ne savo indėlį šių šalių ekonominį socialinį vystimąsi. Kalbant apie finansavimą, manau, kad pats taktiškiausias atsakymas uh, iš uh, mano pusės turėtų būti skambėti taip, kad mums nuolat reikia papildomų finansų lėšų, kad galėtume gyveninti svarbius projektus. Tačiau taip pat noriu paminėti, kad e, mes sugebėjome pasiekti, kad įvairius projektai ir iniciatyvos, kurios buvo rimtai apgalvotos ir gali būti naudingos kelioms šalims arba kelioms institucijoms, Mes įgyvendami šios projektus sugebame rasti finansavimą arba pasitelkdami Europos komisijos mums e, teikiamas ir e, <clears throat> finansavimo priemonės, turintumė, kad komisija yra vienas iš svarbiausių mūsų e, partneris finansinis, tačiau pasitelkime taip pat ir kitus partnerius Europos e, e, vystimos ir plėtros banką. Taip pat e, bendrabiaujame su Norvegija bei viduržėme, e, tai yra Persų įlankos šalimis, pavyzdžiui. E, 50 procentų, pavyzdžiui, vieno projekto įgyvendinamo gazos ruožę finansavo islamo, islamiškas įsvystymosi bankas, kuris veikia Saudo Arabijoje, Džeda mieste. Taip pat norėčiau paminėti Davilio partnerystę, su e, šiais partneriais įgyvendiname taip pat kelis svarbius projektus. Taigi pasitelkėme jau esamas finansavimo priemonės e, regiono mastu, esamas ES gaunamas e, finansinės priemonės, tačiau ieškome ir naujoviškų finansavimo būdų. Tačiau svarbiausias mūsų finansavimo kriterijus yra paties projekto tinkamumas. Jeigu atrenkame iš tiesų gerą projektą, visuomet surandame jam finansavimą. Taip pat dar kartą noriu pabrėžti, kad tikrai e, siekiame, kad finansavimo apimtis ateitie padidėtų tam, kad būtų galima geriau atsižvelgti į regiono poreikius ir lūkesčius. Kitas su finansavimu susijęs svarbus klausimas yra e, mažų vietinių įmonių padėtis, kadangi juose yra sukūrima daugiausiai darbo vietų. Didžiausia problema mūsų regione šiuo metu yra jaunimo nedarbas ir aš tą sakau nes manau, kad ši problema labai svarbi tiek pietiniai, tiek šiauriniai viduržėmio jūros regiono dalį ir uh, e, spręsdami šią problemą mes galėtume tam tikrą prasme sutelkti uh, abi viduržėmio jūros regiono dalis, uh, e, šiaurinė ir uh, pietinę ir mes gyvendiname konkrečius projektus, kurie skirti padėti mažoms vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų geriau vystytis ir galėtų didinti savo pajėgumus, mažinant jaunimo nedarbą, taip pat ragintų jaunimą, skatintų jaunimą pradėti savo verslą. Yra labai svarbu pabrėžti dar vieną dalyką. Komet pradėjau dirbti Viduržėmio jūros sąjungos generalinėme sekretoriate per pirmąjį mėnesį pasirašiau susitarimą su Europos investicijų bankų, pagal kurį mes gavome prieigą prie potencialaus 500 milijonų eurų finansavimo įgyvendinant viduržėmio jūros sąjungai svarbius projektus. Tai iš tiesų buvo labai rimta parama su Europos investicijų banku. Jau įgyvendiname nemažai iniciatyvų ir dar daugiau gyvenysime ateityje. Savo suprantamas atsakymas jūsų klausimą yra taip. Ir e, galbūt šį klausimą reikėtų labiau adresuoti Europos investicijų bankui, o ne man. Tačiau manau, kad e, Europos investicijų bankas yra aktyvus šiame regione, kadangi jis e, teikia paskolas kartu su kitomis organizacijomis, pavyzdžiui, FEMIP. E, ir tokiu būdu. Mm, atsižvelgia į regiono šalių socialinę ekonominę padėtį. Ir tokiu būdu, tarp kitko, šį vakarą aš vyksiu į Graikiją ir ten vyks FEMIP sustikimas. Tai yra Europos investicijų banko priemonė skirta viduržėmio jūros regionui kartu su Ekofino atstovais ir ES viduržėmio jūros regiono atstovais mes svarstysime e, galimybės 2014-2020 e, metų daugiametinės finansų programos projektus įgyvendinant imtis atinkamų veiksmų viduržėmio jūros regione Mums reikia tokiu būdu tiek e, Europos investicijų banko paramos, tiek Europos parlamento narių paramos. Ir e, labai svarbu būtų užsitikrinti jūsų paramą vykstančiam dialogui. E, tokiu būdu mes sugebėtume atrinkti įdomius projektus, kuriuos galėtume įgyvendinti vietoje, kadangi taip mes įsivaizduojame savo paskirtį šiame regione. Pirmininkas, ačiū. Mes puikiai matome, kad savo veikloje, kad jums veiklos atmiaus metu nepritrūks, taigi linkime jums sėkmės. Colleagues, colleagues, Like you... Mėly kolegas, norėčiau priminti Jums, kad mes diskutuosime su savo kolegomis iš e, Niderlandų parlamento. parlamento būtent iš pirmųjų rūmų, kuris e, diskutuosime klausimą, kuris labai svarbus. Tai būtent ES ir Rusijos santykiai ir rytų partnerystė. Taigi, tuoj po balsavimo diskutuosime šiais klausimais. Taigi, e, siūlyčiau Jums pasilikti po balsavimo ir dalyvautumėte e, diskusijas su kolegomis iš Niderlandų parlamento. O dabar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 Colleagues, let's, uh, let's go slowly, proceed slowly to, to the vote. Kolegos, aš siūlau dabar perėti prie balsavimo. Ir aš norėčiau paprašyti visų, kas neketina balsuoti, leisti mums toliau dirbti. Taigi, pirmasis klausimas, dėl kurio balsuosime, ir mes balsuosime tik elektroniniu būdu, todėl siūlau paruošti korteles. Pone Graer. E, pone pirmininkė, iš tiesų aš e, pamiršau savo kortelę ir e, negaliu kreiptis į sekretariatą. Jokių problemų, jūs tiesiog turėsite pakelti ranką ir tuomet mes žinosime, kas vyksta. Ne jūs viena bėtai balsuosite. Na kągi, ar visi esat pasiruošę? Taip, jūs žinot, ką darot. Taip, taip, taip. Du kolegos balsuos, keldami rankas, nes jie neturi savo balsavimo kortelių. Ir pirmiausia, balsuosime dėl protokolo prie stabilizacijos ir asociacijos sustarimo su Albanija. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Trisdešimt trys balsavo už, taigi šis dokumentas patvirtinęs sveikiname. Niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Gerai, toliau pereiname prie Norikaos Nikolai pranešimo dėl pagrindų susitarimų tarp ES ir valstybių narių iš vienos pusės ir Korejos Respublikos iš kitos pusės. Elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 34 balsavo už, niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau pereiname prie rezoliucijos projekto dėl ES strategijos Irano atžvilgių. Pranešimą parengė mūsų kolegė Marija Munic. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Dvidešimt devini plus du balsai, tai reiškia 31, kol Datmeris balsavo prieš, vienas balsavo už, Vienas balsavo prieš ir du susilaikė. Šis dokumentas patvirtintas. Toliau periname prie paskutinio dokumento, dėl kurio balsuosime. Tai yra Marietos Džianako parengtas pranešimas dėl kultūrinio ir religinių skirtumų ir mūsų politikos to atžvilgių. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 30 balsavo prie, uh, už, 3 prieš ir vienas susilaikė. Sveikiname, Marija. Labai dėkoju. O dabar aš norėčiau. pakviesti jūs dalyvauti diskusijoje labai svarbių klausimų, tai yra, tai yra ES Rusijos santykiai ir mūsų santykiai su rytų partnerystė. Padarysime poros min, minučių pertraukėlę, nes kolegų dar nėra. Okay. Na kągi, siūlau pradėti darbą. Man labai yra malonu pasveikinti pas mus atvykusią Niderlandų karalystės pirmųjų parlamento rūmų delegaciją. Taigi, sveiki atvykę, mes šiandien svarstysime labai įdomią tema, tai yra ES Rusijos santykiai ir rytų partnerystė. Šis klausimas įgavo visiškai kitokį kontekstą po tam tikrų įvykių, kurie vyko toje pasaulio šalyje, iš kurios aš esu kilęs. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Europos reikalų komiteto pirmininkiai, poniai Strik, kad jie pasakytų e, įžanginę kalbą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dėkoju Jums ir visam komitetui už kvietimą atvykti pas Jūs tam, kad mes galėtume pasikeisti nuomonėmis su Užsienio reikalų komitetu. Aš norėčiau šiek tiek paaiškinti, kodėl mes pas Jūs atvažiavome ir kodėl norime pasikeisti su Jumis nuomonėmis. Uh, Kiekvienais metais mes rengėme diskusiją dėl užsienio politikos su užsienio reikalų, reikalų ministru. Ši diskusija turėtų įvykti po poros savaičių. Ir kiekvieną kartą mes pasirinkame vieną kokią nors temą ir pagalvojame, kad šiemet būtų tinkamas laikas kalbėti apie ES ūsinio politiką ir ypatingai apie rytų partnerystę. Praeitų metų rūdienį daug buvo kalbama apie rytų partnerystę, tai mes stengiamės atsižvelgti ir galvodami apie rytų partnerystę pagalvojame, kad negalima apie ją kalbėti, nesvarstant ilgalaikės ES politikos Rusijos atžvilgių. Ir apie tai mes jau pradėjome galvoti dar prieš e, Vilniuje žlugusi aukšči, e, vadovų susitikimą, kuris dar kartą parodė, jog mums reikia keistis nuomonėmis šiuo klausimu, būtina svarstyti šį klausimą su Europos parlamento narėmis, na, nariais. Ir mes lankėmės e, Lietuvos Seime ir tenai Seimo nariai mums sakė, kad mums reikia geros, aiškios strategijos Rusijos atžvilgių. Ir mes dabar matome, kad suformuoti tinkamą gerą ES išorės santykių politiką, ypač rytų partnerystės e, e, klausimų, nekalbant apie politiką Rusijos atžvilgių. Žinau, kad Europos parlamentas taip pat svarsto e, santykius Rusijai variais aspektais, įskaitant ir žmogaus teisų aspektą. Kaip mes galėtume formuoti savo santykius, kaip galėtume įtakoti Rusiją. Tai yra tarpusavės susiję klausimai. Kaip galima sėkmingai siekti įtvirtinti teisės viršnybės principą Rusijoje Ir kaip galima būtų taip pat užtikrinti, jog būtų gerbiamos Rusų gyvenančių tautinių įvairių mažumų teisės ir kad taip pat būtų atsižvelgta į tokias teisės rytų partnerystės šalise. Mes norime, kad ši diskusija būtų konstruktyvi Norime, kad jos metu būtų kalbama apie šiuo metu vykstančius įvykius ir mums bus nepaprastai įdomu išgirsti Europos parlamento narių nuomonę. Ir perėdami, prieš perėdami prie diskusijos, mes norėtume užduoti Jums konkrečius klausimus, į kuriuos, tikiuosi, Europos parlamento nariai galės atsakyti. Ir taip mes galėtume tuos klausimus svarstyti Ir norėčiau steigti žodį ponui Van Linden ir pato kitam kolegai, nes jie pateikė, paruošė savo klausimus. Dėkoju, ponas Van Linden, prašau. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi matydamas tiek daug e, bičiulių šioje salėje. Mes kalbėsime ir apie Rusiją, ir apie Ukrainą. Aš manau, kad įvykiai per pastaruosius mėnesius yra įvykiai, kurie nesirado vakar. Jie yra kur kas ilgesnio proceso išdava. Ir atsirado pirmiausia dėl pasitikėjimo stokos, kuris stebime abiejose pusėse. Ir todėl labai įdomu yra man šiandien kalbėti su jumis, su Europos parlamento užsienio reikalų komiteto nariais. Reikėtų taip pat pagalvoti ir apie Europos Sąjungą ir NATO. Nes akivaizdu, kad ir šios organizacijos yra atsakingos už e, tai, kaip mes šiandien, e, ką šiandien turime. Ir Krymas šiandien yra naujas išalytas konfliktas. Ir todėl turime savęs paklausti, kaip galima būtų jį spręsti. vyksta darybos tarp JAF ir Rusijos ir tai mus stebina. O Europos Sąjunga, kuri da, turėtų būti kur kas labiau suinteresuota plėtoti įvairius ir socialinius, ir ekonominius, ir politinius santykius su Rusija, nedalyvauja šiuose dėrybose. Mums reikia tai pakeisti, mums reikia e, kalbėti ir apie sankcijas, ir apie e, dialogą, mums reikia kalbėti apie bendradarbiavimą tarp ES ir Rusijos. Mums reikia stabilumo ir saugumo Europos žemynė. Ir čia vienas iš didžiausių iššūkių yra tarpusio pasitikėjimo su Rusija atkūrimas. Be abejo, mums labai įdomu sužinoti Europos parlamento narių nuomonę šiuo klausimu. Praeitą savaitę tai yra Strasbūrė, jūs susitikote su Rusijos delegacija ir norėčiau jūs paklausti, ar jūs Europos parlamento užsienio reikalų komitetas esat pasiruošę kurti tarpusavio pasitikėjimo tiek ES, tiek Rusijoje. Ir ar galite kalbėti apie dabartinius įvykius, nedramatizuodami situacijos? Ir dabar leiskite išsakyti savo asmeninę nuomonę. JAF praeitą kartą pasielgė neįtin naudingai. E, sankcijos e, e, mažai ką paveiks. Ir Europos Sąjungoje mūsų ūkis šiuo metu atsigauna ir mums reikia užtikrinti, kad ūkis pradėtų aukti visose valstybėse narėse, kad mes galėtume veiksmingai kovoti su nedarbu. Aš manau, kad Europos sąjunga turi kur kas aktyviau dalyvauti dėrybose su Rusija, nei ji dalyvauja dabar. Būtų įdomu sužinoti, ką jūs apie tai manote. Ir antras klausimas. Nemažai šiuo metu diskutuojama apie galimybę suteikti e, narystės Europos Sąjungoje perspektyvą Rusijos kaiminėms, tai ir tom šalims, su kuriomis plėtojama rytų partnerystės e, e, programa. 2007 metais e, buvo pažadėta, jog Ukraina galės įstoti į NATO ir tai nesustiprino tarpusavio pasitikėjimo. Ką Jūs, kaip užsienio reikalų komitetas, manote apie tai? Ar mes turime suteikti narystės perspektyvą kai kurioms šalims. Šiuo metu mes visi su, suprantame, kad šalis, apie kurias kalbame, yra ir mūsų kaiminės, ir Rusijos kaiminės. Ir todėl turime atsižvelgti į tarp šių šalių egzistuojančius emocinius, politinius ir istorinius ryšius. Dėkoju, ponas Devrys. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegoms už tai, kad e, jūs e, pakvietėte mūsų į savo posėdį. Tai yra tikrai didelė garbė ir rimtai tą sakau. Aš nekalbėsiu apie tos klausimus, kuriuos ką tik išgėlė ponas e, Vandenlinde, nes vien dėl jų galima ilgai būtų diskutuoti. Tiesiog noriu pridurti, kad Šiomis dienomis pakankamai dažnai girdime, jog ES turi konsensusų pagrystą aiškių partnerystės šalių atžvilgių. Tačiau aš manau, kad mums trūksta tokios pat politikos Rusijos atžvilgių. Aš nesu tikras, ar Rusija turi ambicingą ir aiškę politiką vakarų atžvilgių. Bet vienaip ir kitaip mes turėsime da, kažkaip sugyventi su Rusija ir todėl mums reikia turėti bendrą ateities matymą. Mes norime, kad Rusija būtų tikra mūsų partnerė. Ir todėl noriu užduoti Jums štai tokį klausimą. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją? kaip mes galėtumėme paskatinti Rusiją plėtoti e, tokią politiką, kuri būtų priimtina mums visiems. Ir ar mes galime, formuodami tokią politiką, gerinti savo santykius galvodami tiek apie rytų Europos šalis, tiek apie Rusijos gyventojus. Panas Van Lindė taip pat kalbėjo ir apie narystės perspektyvą ir būtinybę suteikti tokią perspektyvą mūsų kaimynams e, e, rytuose. Vienas uh, Žmogus šiandien, pažiūrėjau, yra pareiškęs, kad šios šalės turi teisę gauti tokią narystės perspektyvą, kad joms reikia matyti šviesą tunelio gale. Ir čia reikia iškelti klausimą, ar galima gyventi neturint tokios perspektyvos. Aš manyčiau, kad techniškai tai būtų įmanoma. Ir kągi mes apie tai manome, koks yra mūsų požiūris Panašu, kad dauguma valstybių narių pritarė tam, kad būtų suteikta narystės perspektyva ir e, palyginus nedidelė mažuma pasisako prieš tai. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs, kaip parlamentas, turite savo nuomonę šiuo klausimu? Dėkoju, keli kolegos norėtų atsakyti jūsų klausimus, bet aš noriu pasakyti, kad Yra labai keista, kad mes dabar kaltiname save dėl to, kad Rusija elgėsi agresyviai. Gyvename šalia uh, Rusijos, mes puikiai žinome, kad problemas pirmiausia kelia ne tai, kad mes norime su jais suartėti, bet kad jie stengiasi priartėti prie mūsų o juk mūsų santykiai turėtų būti geriau subalansuoti. Būtų labai paprasta daug tiesiog užmerkti aki, akis ir leisti e, Rusijai elgtis taip, kaip ji, ji nori. Ir gal rytoj jį užgrobs dar kokią nors teritoriją. Taigi viskas būtų labai paprasta, jeigu mes tiesiog galėtume viską palikti e, pasenoviai, taip kaip e, yra buvę iki šiol. Uh, Aš norėčiau dabar suteikti žodį kolegoms ir prašyčiau, kad jūs prisistatydami taip pat pasakytumėt, kuriai frakcijai atstovaujate, tam, kad būtų aišku, kieno nuomonę jūs pristatote. Ir pirmiausia, sutikiu žodį Anai Gomeš. Ačiū už Jūsų iniciatyvą, kad atvykote čia padiskutuoti su mumis, bet mes Europos parlamente atspindime tašiausiai tai, kas, kas vyksta visoje Europos Sąjungoje. Tai būtent kaip e, mes e, suvokiame būtent savo veiksmus arba reakciją į tos įvykius. Tačiau parlamentas būtent prisijėmė atitinkamas iniciatyvas, e, išreiškė savo nuomonę dėl to, kas įvyko Ukrainoje ir mūsų delegacija vyko netgi du kartus į Ukrainą ir e, sausio ir mėnesį ir vasario viduryje, e, būtent kai buvo žudomi ten žmonės, mes buvome e, Kijeve. E, Ir kai naujoji vyriausybė pradėjo veikti, mes galėjome užmėgsti kontaktus su, su ją. Ir mes, žinoma, parlamente priėmėme rezoliucijas, kurios tikrai buvo susijusios su mūsų bendru sutarimu. Galbūt nebūtinai šimtų procentų atspindėjo jos mano frakcijos, pavyzdžiui, nuomonė arba kitų frakcijų nuomonė, tačiau mes galėjome bendradarbiauti ir pasiekti bendrų rezultatų. Mes galėjome pademonstruoti savo pastangas, parengti bendrą poziciją ir išsiųsti aišku signalą Ukrainai, būtent, kad mes solidarizuojame su ją, bet taip pat siuntėme signalą ir Rusijai. Taigi, e, iš Dūmos delegacija, iš kitų e, e, politių, politinių frakcijų atstovai susitiko su mūsų parlamentu ir jo atstovais. Taigi, aš manau, kad, kad į jūsų klausimą galima sakyti taip. Jeigu mes iš tikrųjų analizuojame tos įvykius, tai iš tikrųjų, ką mes manome, ar tai buvo agresija? Rusijos agresija Ukrainos atžvilgiu. Taip, aš manau, kad taip. Ir uh, Ukrainos žmonės tikrai gali nuspręsti, kokia vyriausybė turi jos valdyti. Jie turi tokią teisę. Ir uh, būtent Maidano e, iškelti principai buvo susijęs su teisės viršenybė, su tuo, kad korupcija turi būti naikinama, kad ir iš tiesų tai nebuvo nacijų ir fašistų užgrobta valdžia Maidane. Taip, tai yra agresija Ukrainos atžvilgių ir ir Ukrainos e, e, žmonės taip pat suprato, kad Krymas bus silpnoji grandis tos agresijos atžvilgių. Ir e, mūsų atsakymas būtų iš tikrųjų, kaipgi tas referendumas vertintas Kryme. Ar tai buvo tikrai referendumas tautos valios išraiška? Ne, manau, kad ne. Rusakalbiai buvo iš tikrųjų apipilti propagandą, kad, kad sakykime, Ukrainoje dabar valdo fašistai ir kad jų pasirinkti negalima, tai nėra alternatyva. Tai bet kodėlgi iš tiesų, jeigu ten buvo viskas teisėta, buvo neįleidžiami atitinkami stebėtojai į Krymą iš Europos Sąjungos, iš, iš ESBO. Taigi mes turime įrodome demo, savo solidarumą su ukrainiečiais. Tai yra, bet jau mūsų vertybės ir mūsų principai, tai, tai teisės, teisės viršenybė, kova su korupcija. Ir tie principai turi e, atsispindėti visame e, procese, tai iki pat rinkimų, gegužės mėnesį. Mes turime apsaugoti E, Ukrainą, kad tie rinkimai būtų trukdomi arba kad jie būtų iškreipyti. Na, žinoma, yra tam tikrų prieštaravimų ir mūsų pozicijose. Kaipgi mes e, traktuojame Rusiją parlamente, būtent kalbant apie e, jos veiksmus Ukrainos atžvilgiu, ar tai agresija ar ne. Ar mes e, e, susirūpinę Rusijos veiksmais todėl, kad mūsų verslo interesai nukentės, dujos, e, mūsų eksportas nukentės? Ar mes rūpinamės, ar mums rūpi Rusijos žmonės? Ar mums rūpi jų poreikis, sakykime, teisės, teisės viršinybės poreikis? Na, galbūt tos abejonės galėtų padėti atsakyti jūsų klausimus. Kiekvienoje šalyje gausite į savo klausimus skirtingus atsakymus. O mes čia ir spinime visos Europos Sąjungos platų nuomonių spektrą. Na, aš nežinau, ar iš tiesų e, Ukrainai reikėtų, Ukrainai reikėtų vilioti, e, sakykime, NATO narystę arba Europos Sąjungos narystę. Tai mes taip išprovokuotume Rusiją ir mes taip nepasitarnautume tų interesams, kuriuos mes turime remti Ukrainoje. Bent jau toks mano yra požiūris ir taip mano dauguma mano frakcijoje. Dabar kalbant apie ES partnerystę, mes niekada aiškiai e, nesakėme, kad tokia kad, sakykime, ta narystė bus greitai. Tai asociacijos partneriais susitarimas turi būti pasirašytas, turi būti daug nuveikta dar tą linkme. Reikia institucinių pokyčių, reformų. Ir jeigu Ukraina įlaikys savo įsipareigojimus, tai žinoma, mes, mes vykdysime ir savo įsipareigojimus e, susitarimuose. Žinoma, korupcijos neišnaikinsi per naktį. Bet tam reikia ruoštis, tai, tai ilgas darbas. E, ir ne tik Ukrainai, bet ir Europos Sąjungai. Toks pasirinkimas yra labai svarbus. Pavyzdžiui, kalbant e, apie finansinę paramą Ukrainai. Taigi vėlgi, e, ta finansinė parama, kaip jinai bus teikiama? Jeigu jinai bus teikiama, tai, pavyzdžiui, kaip tarptautinio valiutos fondo mano, pavyzdžiui, šalis, būtent e, Portugalija, kreipėsi tokios pagalbos. Tai, tai iš tiesų, jeigu, jeigu e, ta parama bus prašoma tokiu pat būdu, kaip, kaip, e, kaip Portugalija, tai visi tas lėšos pateks į Putino rankas, jisai padidins, sakykime, staiga mm, kainas, dujų kainą ir gaus visas tas lėšas. Sankcijos. Iš tikrųjų, tikslingos sankcijos turi būti taikomas atskiroms žmonių grupėms, konkrečioms žmonių grupėms, oligarchams, politikams, e, žmonėms, kurie dalyvauja priimant sprendimus, kurie dalyvauja manipulacijose. Taigi tie žmonės beje, e, jie neleidžia savo atostogų kryme, jie vyksta į, į žydrąją pakratę Prancūzijoje jie naudojasi šitokią Mastercard kortelėmis apsipirkti, pavyzdžiui, Paryžiuje arba Amsterdame. Tai aš manau, tos sankcijos iš tikrųjų svarbios. Beje, tos sankcijos yra, yra svarbios ne, ne, ne tam, kad mes paremtume Ukrainą, bet svarbios tam, kad mes padėtume Rusijai priartėti prie teisės viršenybės. Na, bet dėl jų irgi nesutarėme. Europos Sąjungoje. Pone Gomeš, e, sako pirmininkas, kalbėkite trumpiau. Mes matome, kad e, oligarchai turtėja tiek Ukrainoje, tiek Rusijoje. Tai ir mūsų bankai taip pat priglo, priglaudžia jų lėšas, jų investicijas taip pat patenka į valstybės narės. Todėl aš manau, kad tos sankcijos yra labai svarbios ir naudingos. Ir manau, Europos parlamentas tikrai pritars jums. Ačiū. Tikėkime, kad iš tiesų. E, kad iš tikrųjų Čelsio pralaimėjimas nebūtų laikomas iš tiesų viena iš mūsų strategijos dalių. Na, ačiū. Na, Ana iš esmės kalbėjo labai aistringai apie tos įvairius klausimus. Ir aš tik tai trumpai pasi... atsiliepsiu į tai, ką pasakė pirmųjų rūmų atstovai iš Niderlando. Aš kalbėsiu angliškai. Aš manau, kad būtų naudinga atskirti mūsų požiūrį į Ukrainą ir Rusiją. Nors iš tikrųjų tie klausimai labai yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Galbūt ne pats tinkamiausias laikas e, analizuoti išsamei e, mūsų e, veiksmus Ukrainos atžvilgių per pastarosius 18 mėnesių. Aš bent jau manau, kad kad daug taktinių ir strateginių klaidų buvo padaryta mūsų bendrajame. Na, iš esmės, bet reikia atsižvelgti į tas klaidas ir atlikti tokią mūsų veiksmų analizę, kad pasimokytume ateityje iš, iš jos. Aš nesigilinsiu dabar į tą analizės poreikį, bet kaip ir kitos politinės frakcijos Mūsų frakcija taip pat siuntė atstovus e, į Ukrainą. Aš kaip liberalė irgi buvau Ukrainoje. Ir prieš kelis mėnesius e, buvau Ukrainoje ir panas Janukovičius, tuo metu buvo prezidentas, o panė Timošenko buvo dar kalėjime. Bet bet kokiu atveju mes e, supratome vieną dalyką, kad nuo pat vasaros, nuo rūpjūčio, Rusija taikė atitinkamas e, priemonės. Tai būtent e, tam tikras draudžiamas, ribojančias priemonės. Pavyzdžiui, uždraudė e, šokolado importą iš Ukrainos arba Ukrainos vyną arba svaigiuosius gėrimus. Ir padarė žalą Ukrainos ekonomikai ir labai didelę žalą. Uh, Taigi atrodo, kad e, Rusija panaikino tas priemonės. Tačiau e, mes pastebėjome, kad e, tos priemonės buvo panaikintos tik tai olimpinių žaidinių metu. O po to sekė visi kiti įvykiai, tai būtent ir ekonominė blokada, ir, ir uh, Krymo aneksija. Ir iš esmės šitie Krymo įvykiai pakeitė mūsų požiūrį į Rusiją. Aš e, e, seku jau ilgą laiką ES ir Rusijos santykius ir kai, kai, kai aš dar buvau savo šalyje Europos reikalų ministrė, aš e, buvau užmesgusi glaudžius ryšius su, su Maskva, su valdžios institucijomis prieš dešimt metų tai buvo. Ir iš tikrųjų prieš dešimt metų atrodė, kad situacija yra paprastesnė. Šiandien, iš esmės, daug sunkiau dėrėtis negu prieš dešimt metų. Na, prieš dešimt metų gal buvo paprasčiau užmėgsti kontaktus, pokalbį, o dabar e, Putinas valdžios institucijos, e, Putino režimas nenori e, pasiekti tokios situacijos kompromiso, kad visi būtų laimėtojai. Taigi, taigi dabar viskas E, susiveda į tai, kad e, kažkas laimi, kažkas pralaimi. O tai tikrai nėra pas geriausias pagrindas diskusijoms. Taigi, e, santykiai su Rusija tikrai liūdinantis. Kelias pastabas dar pateiksiu vieną trumpą. Taigi, Rusijos veiksmai Krymo atžvilgiu mano amžiaus žmonėms iš, tikrės, e, e, iš tiesų primena antrąjį pasaulinį karą. Iš tikrųjų, Krymas tai yra Anšliuso, tai yra Austrijos prijungimo prie Vokietijos imperijos analogija. Tai iš tikrųjų kelia susirūpinimą. Kitas dalykas e, Buvo keista stebėti Lavrovo ir Kerio susitikimus, kuriuose nedalyvau niekas iš Europos Sąjungos. Aš labai tikiuosi, kad panas Kerry ir baroninė Ešton yra užmesgę nuolatinį glaudų ryšį ir tarėsi įvairiais klausimas. Jeigu, jeigu to nėra, tai iš tikrųjų tai būtų liūdna iliustracija to, ką, ką pasakė uh, Junktinių Amerikos valstybių valdžios atstovė, kad pasakė, nereikalinga šitą Europos Sąjungą. E, Panas Tenakas. Chairman, um... Ačiū, pana pirmininkė. E, turiu apgalestavimus pranešti kolegams iš Niderlandų parlamento, kad po atviros agresijos Ukrainos atžvilgių, kurie vykdė Rusija, aš pritariu uh, ponios Neits nuomonė, kad čia yra labai daug panašumų su Hitlerio veiksmais e, Austrija prisijungiant ir iš tiesų mes negalime elgtis kaip įprastai. Noriu priminti kolegoms iš Niderlandų, kad Junktinių tautų saugumo taryboje net ir Kinija e, susilaikė balsuojant dėl rezoliucijos prieš Rusiją 13 e, balsavo už vienas viena šalis susilaikė, taip pat generalinėje asamblėjoje dauguma šalių e, palaikė Rusiją. E, daug, daugumą šalių buvo prieš Rusiją ir tik tai tokios demokratijos šalis kaip Baltarusija, Šiaurės Koreja ir kai kurios kitos buvo Rusijos pusėje. <clears throat> Taigi mes Dabar galime aiškiai matyti, kad Rusija bando atgaivinti savo imperinės tradicijas ir e, e, kad e, Putinas ignoruoja Junktinių tautų hartiją, Helsinko, Helsinkio galtinį susitarimą, taip pat Budapešto garantijas, pagal kurias Rusija kartu su kitomis šalimis garantavo Ukrainos teritorinį vientisumą, kai šie atsisakė brandalinio ginklo. Ir, uh, Aš manau, kad e, atsižvelgiant į masinio naikinimo ginklo neplatinimo siekius, tai tikrai nėra labai geras pavyzdys tokioms šalims kaip Šiaurės Koreja, Iranas ar kitos e, šalis, jeigu jos mes pasiūlytume atitinkamas saugumo garantijas ir po to jas įsiverštume, tai jos tikrai nepasirašys atitinkamų sustarimų. Putinas yra pasirengęs pasitelkti žiniasklaidą, taip pat ir rašo atidėjai e, kanalą, kuris manęs prašė interviu ir ta interviu dalis, kur aš kriškai įvertinau Putino e, politiką, nebuvo e, parodyta. Putinas šiuo metu nori primesti savo valią nepriklausomai kaimininiai tautai, kurią jis laiko buvusios Sovietų sąjungos, Sovietų imperijos sudedamąją dalimi, e, imperijos, kurią jis bando atkurti, e, turint omenyje, kad Putinas yra nekartą pareiškęs, kad Sovietų sąjungos žlugimas buvo e, viena iš didžiausių nelaimių Rusijai. Taigi aš jas puikiai pažįstu Rusiją ir Ukrainą netgi geriau ir aš žinau, ir tikiu, kad e, jeigu mes e, <clears throat> Putino nenervinsime, tai jisai toliau neis. E, jis gali toliau brautis į Gruziją, pietričių Ukrainą, galbūt Baltarusiją. Jis galėtų paversti dabar Padniestrę ir Gagaūzijos regioną Rusijos dalimi, netgi yra kalbama, kad Suomija ir Latvija gali tapti kitais Putino taikiniais, nepaisant to, kad Latvija yra NATO narė, taigi NATO turi stiprinti savo pajėgumus Baltijos šalise. Mano partija visuomet pasisakė už europinės perspektyvos stiprinimą tokioms šalims kaip Ukraina ir Moldova. Ir, e, Aš manau, kad e, tikrai negalime Albanijai suteikti potencialios kandidatės statusą Vakarų Balkanuose ir manyti, kad Ukraina tokio statuso gali niekuomet negauti. Tokiu būdu mes tik tai uh, suteiktume papildomą pagrindą Rusijai e, bandyti atkurti savo sovietinės įtakos erdvę Maskvoje, Tarp kitko, prieš kurį laiką vyko demonstracijos prieš Putino politiką ir žmonės buvo suimti. E, KGB jos persikė, mes turėtume stiprinti savo ryšius su Rusijos opozicijomis partijomis, kovočiamis prieš Putiną ir galiausiai noriu pasakyti, kad Putinas galbūt mano, kad jie gali susėsti su JAF užsienio reikalų ministru Keriu ir primesti kažkokį tai sprendimą nepasikonsultavę su Ukrainos vyriausybė. Tai yra primesti šaliai tam tikrą federalinę struktūrą, pagal kurią Ukrainos rytai galėtų palaikyti glaudesnius ryšius su Rusija ir būti Kremliaus kontroliuojami. Tai mano frakcijai yra visiškai neprimtas požiūris. Mes griežtai smerkime Rusijos agresiją ir mes manome, kad sankcijos, ypač tikslinės sankcijos, kurias taiko JAV, turės įtakos oligarchams ir jų aplinkai. Pirmininkas, ačiū, noriu priminti, kad liko šiam klausimui 10 minučių ir raginu kolegas kalbėti trumpiau. Taigi, kad kolegos iš Niderlandų galėtų susidaryti mm, bendresnį įspūdį apie tai, kokios pozicijos laikomas Europos parlamente. Pana Šioplinai žodis Europos liaudės partijos atstovas, jūs galėtumėte pridurti dar iš Vengrijos. Nes tai būtų svarbu ir aš noriu pasakyti, kad aš per visą savo gyvenimą du kartus mačiau raudonosios kariuomenės veiksmus ir tai, ko gero, paveikė mano požiūrį į Rusiją. Jis klausė, kaip galima įtakoti Rusijos veiksmus. Paprastas atsakymas būtų, su, reikia suprasti Rusiją, reikia atsisakyti visų iliuzijų. Rusija galbūt yra mūsų strateginė partnerė, bet šiuo metu jie yra tikrai labai ryštinga mūsų prie, priešė, ES ir vakarų prie, priešė. Rusija yra įsitikinusi, kad ji yra pažeminta vakarų ir ypač ES. Man atrodo, kad Rusija visiškai kitaip suvokia valdžią e, ir galę. Minkštoji gale yra tiems, kas yra minkštas, kas yra silpnas, bet pinigai veikia visuomet. Kai kas minėjo tai, kad Rusija turi suvokimą, kad ji turi turėti visą valdžią, bet aš tam visiškai pritariu. Uh, Pažvelkite į uh, Rusijos e, simbolius, į jos vėliavą. Tenai pamatysite uh, herbą, kuris uh, buvo imperinės Rusijos uh, herbas. Ir mes visiškai nepasitikė, ne, uh, mes matome Rusijos kėslus ir mums atrodo, kad ji uh, žengia dabar keliu, kuriame jį galės bus sustabdyta tik tai pritaikus aiškę jėgą. Nebūtinai karinę jėgą, bet tiesiog turime labai aiškiai ir ištingai pasakyti, ne, čia jūs privalote sustoti. Pagalvokite apie tai. Per visą savo istoriją Rusija yra bandžiusi užkariauti, yra žengus į visas savo kaimininės šalis, ir skaitant ir tas, kurios nėra jos tiesioginės kaiminės, tai, tai būtų Vengrija ir Čikoslovakija. Prisiminkite, kas vyko 39 metais, kai Rusija užėmė Suomiją. dialogas. Man atrodo, kad e, dialogas bus įmanomas tik tuo atveju, jei mes e, busime paruošę ir pakankamą, e, pakankamą jėgos. Labai trumpai. Taigi, Įsiklausykite į tų kolegų nuomonę, kurie išmano apie Rusiją. Mes žinome, kokia yra Rusijos, kokios Rusijos vertybės, kokios yra jos tradicijos, kultūra, istorija visi šie dalykai yra kitokie nei pas mus. Kodėl mes turime įsivaizduoti, kad Rusija yra tokia pat kaip mes? Ne, Rusija yra kitokia šalis e, su savo vertybėmis, savo principais, ne, nebūtinai yra prastesnė nei mūsų, bet jie yra kitokie. Ir reikia neprimesti mūsų požiūrio d, d, d, Rusijai. Ir aš manau, kad mes turėsime pirmiausia remtis vertybėmis, o ne pragmatizmu. Dėkuoju. Aš atsimenu, kad kažkada buvo buvo populiarus toks e, juokelis, kas yra de aukščiausias nikštukas pasaulyje. Ir atsakymas buvo Sovietų sąjunga. Grahamas Watsonas iš liberaldemokratų e, frakcijos. Dėkuoju, pirmkė, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms iš e, pirmųjų Niderlandų parlamento rūmų ir man labai yra malonu, kad mes galime su jais kalbėtis. Šiandien jie turėtų pas mus dažniau atvykti. Taip pat aš labai vertinu uh, jų pastangas siekti sutarimo su senais savo priešais. Mes žinome, kokį vaidmenį Irlandai suvaidino per 30 metį karą, sutaikydami priešus Prancūziją ir, ir Angliją. Ir dėkoju Jums už Jūsų pastangas šiandien. Aš manau, kad šiandien labai svarbu yra pripažinti, kad mes nevaidiname labai tokio vaidmens, kuris padėtų sumažinti įtampą. Mūsų vyriausioji galiotinė buvo nuvykusi į Maidaną, bendravo su protestuotojais ir manau, kad atsižvelgiant į tuometinės aplinkybės, tai gal ir nebuvo geriausias pasirinkimas. Ukrainos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurią uždraudė rusų kalbą mokyklose ir tas žingsnis taip pat nebuvo labai teigiamas ir ko gero turėjo įtakos Rusijos sprendimui užimti Ukrainos dalį. Ponas van der Lenden klausė, kaip galima būtų pradėti dialogą su Rusija. Mano atsakymas būtų toks, Rusija turėtų atitraukti savo kariuomenę nuo sienos. Europos Sąjunga nori, kad sankcijos būtų taikomos laipsniškai, paliekant Rusijai galimybę kreiptis ir mus ir leisti jai pasitaisyti. Ir tai gali pagelinti, pa, įgalinti dialogą ir sumažinti intampą. Bet aš pritariu kolegams, kad dabar viskas priklauso nuo Rusijos. Man atrodo, kad Europos Sąjungos reakcija buvo pamatuota. Ir mes galime tik tai da, ta, apgailėstauti, kad nesėmėme veiksmų aktyviau anksčiau. Ponas Sarkozy 2008 metais nuvyko į Maskvą ir tenai iš karto jisai tarėsi su Putinu. Ir gal būtų buvę labai gerai, jei Merkel būtų nuvykusi į Maskvą, nes Maskva labiausiai pasitikė Vokietija. Rusija elgėsi visiškai neteisingai, ypatingai pažeisdama Budapešto susitarimus. Dėkoju. Toliau ponas Kelam iš EPP frakcijos. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad pas mus atvyko kolegos iš Niderlandų parlamento. Aš džiaugiuosi, kad galime pasikeisti nuomonėmis. Svarbiausias klausimas čia yra štai koks. kokia bus ES ateitis. Mes esame pripratę matyti ES kaip vertybėmis pagrįstą sąjungą. Įvyko agresijos aktas, kuris buvo vienbalsiai pasmerktas, niekas dėl to neabejoja. Galvodami apie ES saugumo ir bendradarbiavimo sistemą, čia mes matome tektoninius pasikeitimus Šalis buvo padalyta į gabalus ir jos kaimynė ėmėsi atkurti buvusios Sovietų sąjungoje. Dabar stato naują sieną. Ir šie įvykiai primena 38 metų įvykius, kai buvo padalyta Čekoslovakija. Ar įsivaizduojate, kad mes galėtume nusiųsti uh, prekybos misiją į nacistų valdomą Vokietiją? Bet Niderlandai tais laikais vis tiek parėmė uh, nacių Vokietijos uh, veiksmų aukas. Kaip tai galima būtų priversti Rusiją e, sugrįžti prie tarptautinių įsipareigojimų? Čia aš galiu prisiminti e, prezidentą Rooseveltą. Jisai sakė, kalbėkite švelniai, atėję su dideliu pagaliu. Ir aš kolegoms noriu pasakyti, kad čia mes nematome nieko naujo. Matome seną Rusijos doktriną pagal kurią ji gali kištis į e, savo kaimynų vidaus politiką, gali įtakoti padėtį šiuose šalyse. Visi esame tą patyrę ir turime tai pasmerkti. Ir Europos parlamentas taip ir pasielgė prieš dvi savaitės. Kitaip galim būtų kalbėti apie politinį rasizmą. Ir paskutinis dalykas – vertybių klausimas. Maidanas parodė mums, kad Ukrainoje yra žmonių, kurie yra pasiryžę aukoti daugą už Europos vertybės. Matėte, kodėl dabar mes turime bijoti, kodėl, ko mes galime bijoti labiau nei tie žmonės, kurie stovėjo Europe, kodėl mes galime bijoti dar didesnio nestabilumo. Kita mūsų pozicija bus palanki e, ponui Putinui, kuris įsivaizduoja, kad ES yra visiškai degradavus ir jai rūpi tik pinigai. Taigi aš manau, kad mūsų e, kolegos Ukrainoje da, e, uh, padarė mums, e, mums savotišką e, vertybių injekciją. Dėkuoju toliau ponia Bosku iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū, e, Boskurt. Dėkuoju, pirmkia, aš noriu pirmiausia norėčiau pasveikinti kolegas iš Niderlandų parlamento. Aš džiaugiuosi, kad jūs pas mus atvykote ir kad mes galime pasikeisti nuomonėmis. Kalbėsiu neilgai, nes pirmininkas man neleis per nelik ilgai e, kalbėti, bet o mūsų koordinatoriai jau daug ką pasakė. Aš tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas labai stebina dabartinėmis aplinkybėmis. Tai yra visiškas abejingumas į Rusijos veiksmus yra reaguojama įvairiai, tačiau jei jūs pakalbėsite su žmonėmis gatvėse, jei tai paklausite jų, kad ir Niderlanduose, daug kam atrodo, kad, nu tai ir kas, nu tai ir paėmė Rusiją savo Krymą, nu tai ir kodėl turėtume dėl to pergyventi, juk įvyko referendumas ir jie visiškai ignoruoja tai, kad referendumas buvo nelegalus, neteisėtas. Todėl pagrindinės klausimas turėtų būti toks, kiek mes esame pasiruošę leisti Rusijai veikti, kaip uh, panorėjus buvo kalbėta, kad uh, žmonės nuogastauja, kad uh, dabartiniai įvykiai gali, gali padrasinti Vokietiją. Iš pradžių pasakė kalbėtojo, po to pasteisi, kad Rusija elg, e, taip pat elgtis ir toliau. Aš manau, kad mūsų reakcija turėtų būti svaresnė, rimtesnė. Jie turėtų aiškiai parodyti, kad mums neprimtina tai, kas šiuo metu vyksta. Turime tai aiškiai pasakyti. Jei tai būtų padarius kokia nors kita šalis, ar mes jai būtume atleidę lygiai taip pat, paprastai, taip lengvai. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti. Mes Europos Sąjungoje Visuomet kalbam apie tai, kai jau labai svarbu yra apsaugoti įvairias mažumas. Ir žinome, kad Rusijoje galioja LGBT asmenų teisės pažeidžiantis įstatymas, tačiau mes visi nuvykėme olimpinės žaidinės. Be to mes matome ir Kryną, totorių mažumą. Jie sakė, kad jie nenori prisijungti prie Rusijos, kad jie prisimena e, e, Stalino e, vykdomus trimimus. Ir mes apleidome šios žmonės. Ir tai yra visiškai nepriimtina. So, that... Ačiū. Aš manau, kad mes pateikėme jiems pakankamai argumentų, kad galėtume motivuoti Tai yra pagrysti jūsų vizitą pas mus. Na, dabar jūsų eilė. Taigi ačiū, panė pirmininkė, ačiū visiems kalbėtojams už jūsų mintis. Iš tikrųjų, turėsime apie ką pasvarstyti. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, mes kaip senatas mes smerkėme Rusijos invaziją į Krymą ir mes esam susirūpinę dėl šios situacijos. Ir žinome, mes esame įsitikinę, kad žmonės rytų Europoje a, turi puoselėti tas pačias vertybės, kaip ir mes puoselėjame. Čia mes ir mes siekiame dalyvauti šiame procese. Tačiau e, klausimas yra, kokiagi būtų geriausia strategija siekiant įgyvendintas vertybės. Nes mes negalime veikti be veiksmingos strategijos, e, mes negalime kovoti prieš Rusiją be šios strategijos. Tai ne tik tai retorinių požiūrių, bet ir kitokiais požiūriais turėtų būti parengti tokią strategiją. Aš dabar žvelgiu į dabartinės diskusijas ES ir Junktinės Amerikos valstijos iš esmės e, e, remiasi skirtingomis patirtimis būtent, e, kaip galima bendra, bendradarbiauti su Rusija, kaip galima ją paveikti. Yra vis dėlto tam tikras poreikis ieškoti bendros pozicijos. Žinoma, Rusija iš esmės yra pakankamai agresyvi jėga, jie klausosi tik tai atitinkamai griežtų žodžių. Bet kitas dalykas, valstybės narės ir jungtinė ir Europos Sąjunga e, yra per daug priklausomos nuo Rusijos. Galbūt e, mūsų energetikos politika galėtų būti veiksmingas atsakas į Rusijos agresiją. Na, aš norėčiau pakviesti jūs, Europos parlamento nariai, atvykite į mūsų parlamentą ir e, diskutuosime toliau. Tai yra, m, Haga, e, Tarptautinio teisingumo teismo būsnė, tikrai būtų puikia aplinka tokiams diskusijams. Taigi ačiū už tai, kad pakvietėte mus. Ačiū. Norėčiau užtikrinti, kad mes rimtai atsižvelgsime jūsų kvietimą. Aš manau, kad čia yra antras kartas, kai delegacija iš Niderlandų parlamento atvyksta pas mus. Kita delegacija e, kalbėjo apie e, gynybos E, klausimus. E, prisimenu bent jau, kad iš Niderlandų turime antrą delegaciją. Na, o po dviejų dienų mes e, dar diskutuosime dėl atitinkamų klausimų, tai būtent tai dėl gynybos nesaugumo klausimų Atenose. Taigi ačiū, kad atvykote pas mus.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 And... Kolegos, teškime posėdį. Norime dar kartą pasveikinti mūsų tarpę komisijos narį Fiulę, kuris e, visuomet atvykdavo su mumis susitikti, kuomet mums prireikdavo tam tikros papildomos informacijos arba kuomet jis manydavo, kad mums reikia gauti daugiau išsamesnės informacijos apie jo tarnybų vykdomą vykdomas ekspertizės ir šiandien mes svarstame labai svarbų klausimą ES kaiminystės politiką, pažangos ataskaitos tų šalių, kurių atžvilgių yra vykdoma kaiminystės politika ir dar žinoma reikės svarstyti neišvengiamai ir kitų klausimų, taigi dabar suteiksiu žodį komisijos nariu Fiuliai įžangai ir po to, po šios įžangos pradėsime diskusijas. Prašau, komisijos narė, ačiū pirmininkė. Du dalykai šiandien yra svarbus. Pirmasis yra tas, kad e, šios dienos sustikimas yra mano paskutinis <laughs> ir nepaisant to mes vis tiek e, šią ataskaitą vadiname pažangos ataskaitą. Taigi, teškime, pan pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, norėčiau pradėti nuo akivaizdžių dalykų. Europos Sąjungos santykiams su kaimynais rytuose ir pietuose e, dabartiniai laikai yra sudėtingi. Mes matome, kad E, Ukrainoje vyko tinkami politiniai pokyčiai dėl žmonių paramos asociacijai ir ekonominė politinė integracijai su ES. Po to buvo e, pažeistas teritorinės vientisumas Ukrainos ir e, Rusijai kyla grėsmės iš, e, Ukrainai kyla grėsmės iš Rusijos pusės, tačiau taip pat ir kitose pasaulio dalyse didėja spaudimas iš Rusijos pusės ir e, tos šalis tengiasi suartėti su Europos Sąjunga. Taip pat tęsiasi brutalus pilietinis karas Sirijoje, kuris daro įtaką kaiminėms šalims, taip pat E, Egipte didėja politinė įtampa bei e, e, kiti vykstantis konfliktai pietose ir rytuose reikalauja daugiau mūsų dėmesio ir pastangų, nepaisant to mūsų kolektyvinis saugumas ir toliau bus formuojamas <clears throat> ir priklausys nuo įvykių mūsų kaiminystėje. Taigi Tai tapo dar akivaizdžiau po naujausių įvykių. E, praėjus keliams metams norėčiau, vertindamas komisijos politiką, pasiūsti jums penkias žinias. Pirmoji žinia yra ta, kad 2013 mes bendrabiavimas tarp ES ir jos kaiminių partnerių apriepia visas svarbiausias politinės sritis, sritis, įskaitant politinį dialogą, ekonominės reformas ir integracijos klausimus, sektorinį bendradarbiavimą, e, šalių partnerių piliečių judumo e, gerinimą, bendradarbiavimą glaudesnį su pilietinė visuomenė, su mokslininkais ir verslo atstovais bei studentais. Šis bendradarbiavimas yra e, kertinis e, kaiminystės politikos akmuo ir, ir e, naujausia ataskaitoje matome, kad ši politika atnešė apčiopimų rezultatų. Keturis pavyzdžius pateiksiu. Pirmasis susijęs su reformomis, kurios toliau vykdomos Gruzijoje, Moldovoje, Maroke, Tunise. Šių šalių valdžia pademonstravo aišku <clears throat> įsipareigojimą vykdyti reformas ir siekė toliau stiprinti savo santykius su Europos Sąjunga. Kaiminystės politika šiose šalise yra laikoma reformų vykdymo kompasu. Taip pat daug pastangų padėjome, kad įgyvenitume savo prisimtus įsipareigomus teikti finansinę paramą savo partneriams. E, <clears throat> daugiau nei 1,7 milijardus eurų mes e, skirime dvi šaliai ekonominiai finansiniai pagalbai. Taip pat buvo padaryta nemažai pažangos rytų partnerystės rytyje 2013 metais Vilniaus aukščiausio viršūnų sustikimas buvo žingsnis į priekį, rengiant asociacijos sutartis ir plečiant laisvos prekybos zonas tarp Es, Gruzijos ir Moldovos. Viršūnų sustikimo deklaracija buvo patvirtinta plačių žmonių darbo tvarkė ateičiai, kurioje pabrėžiama būtinybė įgyvendinti jau prisimtus įsipareigojimus, ypač e, susijusi su politinės, ekonominės, socialinėmis reformomis. Ketvirtasis pavyzdys pasiekime pažangos įgyvendinami kelio gairių planą, kuris buvo patvirtintas mūsų pietų partnerių atžvilgių, sustiprinę bendrabiavimą e, <clears throat> Viduržamio jūrų sąjungos e, kontekste vyko ministerijų lygio susitikimai, buvo pasiekta pažangos e, plėtojant regioninį struktūrinį dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis. Po to, kad 2012 metų pabaigoje buvo patvirtintas bendrais komunikatas dėl ES Magrebo tarpusavio santykių, mes suintensyvinome dialogą su partneriais iš Magrebo regiono siekdami e, paremti jų pastangas plėtoti <clears throat> glaudesnio masto bendrabiavimą ir regioninį dialogą. Parengėme konkretų veiksmų planą, kurį pasiūlėme savo partneriams ir e, aš norėčiau papasakoti apie daugiau jūsų parlamento nariam. Mm, šiuo metu kaip tik rengiami atitinkami uh, komunikatai mano tarnybų, kurie bus atsisti parlamento nariams. Taip pat šiandien norėjau pranešti, kad vertindami pasiektus tikslus, galime sakyti, kad 2011 metais Gegužės mėnesį, kuomet komisijos politikos peržiūrą atlikome, galime konstatuoti, kad daug lėsičių buvo padaryta pažanga, vyko darybos dėl naujų asociacijų susitarimų, e, taip pat e, E, laisvos prekybos sustarimų, e, dėl e, mobilumo, judumo, buvo patvirtinti veiksmų planai, politiniai skyriai, taip pat buvo pasirašyti 30 metų su Ukraina, asociacijos sustarimo Gruzija ir Moldova ketina tamiausių metų tą padaryti, tai bus galbūt padaryta iki šių metų birželio mėnesio, taip pat pasiekta pažangos vizų režimo palengvinimo e, srityje ES patvirtino galimybę be vizų į ES keliauti Moldovos piliečiams. Mes pasirašėme su Maroku ir Tunisu atitinkamus judumo partnerystės susitarimus. Taip pat laikėmės prisimtų įsipareigojimų dėti daugiau pastangų ir labiau remti pilietinės visuomenės organizacijos nuo 2011 gegužės mėnesio mes numatėme atskirą E, biudžeto eilutę e, paramos e, pilietinėms organizacijoms 74 milijonai eurų. Tam yra numatyti, taip pat 6 milijonai yra skirti įvairioms um, demokratijos reformoms stiprinti, bedarbiavime energetikos, transporto, aplinkos saugos, švietimo sektoriuose. Tai tik keli pavyzdžiai nemažai ES programų 2014-2020 metų <clears throat> daugiametės finansinės programos laikotarpį taip pat bus įgyvendinami ir e, kaimnystės politikos e, šalise partnerėse ir e, šiuo metu jau yra primtai tinkami sprendimai arba vyksta darybos dėl projektų įgyvendinimo. Noriu pasakyti, kad kaiminystės politika ir toliau išlieka labai svarbi politikos bendros sąrangos dalis. Kodėl esu to įsitikinęs? Pirmiausiai dėl to, kad manau, kad reikia pasitelkti platesnio masto principais įgyvenant kaimynystės politiką, reikia labiau atsižvelgti į mūsų 16 šalių partnerių ypatumus. Tai tikrai nereiškia, kad mes bandysime ignoruoti kuri nors iš, kurią nors iš partnerių, tačiau mes negalime laikytis ir toliau požiūrio, kad viską galima mauti ant vieno kurpalio mes e, intensyvinsime e, santykius labiau su tais partneriais, e, kurie yra nusteikę vykdyti platesnio masto reformas ir daugiau dėmesio skirti pagrindiniams teisėms ir laisvėms, nepaisant visų skirtumų ir iššūkių. <clears throat> Esame ne, nusteikę toliau bendarbiauti tiek su partneriais rytuose, tiek pietuose, reaguodami į būtinybės tose šalise vykdyti reformas ir atremti regioninio masto iššūkius vykdysime komisijos politiką per politinį dialogą, prekybos susitarimus, mobilumo partnerystės projektus, susitarimus pasirašydami. Taip pat Šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis mes e, privalome e, pasitelkę komisijos politiką reaguoti greitai. Keletas pavyzdžių. Mes Ukrainai pasiūlėme beprecedentinį ekonominės fina, e, paramos paketą tam, kad stabilizuotume ekonominę finansinę šalies padėtį Sirijos krizės kontekste praėjusiais metais ir atsižvelgiant į sunkų ES biudžetui laikotarpį mes sugebėjome skirti papildomai 400 milijonų biudžeto paramos ir ši parama buvo skirta Sirijai ir jos kaiminėms. Ketvirta. Po e, Lisabono starties įsigaliojimo Europos Sąjunga gali E, patvirtinti nuseklesnius mm, politinius veiksmus, e, bendarbiaujant su artimiausiomis kaiminėmis. Žinoma, tam reikia, kad komisija išės veiksmų tarnyba ir valstybės narės siektų bendrų tikslų ir susitartų dėl bendrų veiksmų. Tačiau e, šie iššūkiai būdingi ne tik kaiminystės politikai, jie būdingi visai ES užsienio politikai. Gerbėme parlamento nariai. E, pereinu prie ketvirtosios savo žinios susijusios su dabartiniais e, įvykiais ir pokyčiais, su kuriais susidurime kaiminystės politikos srityje. Visuomet sakiau, kad mūsų politika visos jos sudėdamosios dalis turi būti nuolat peržiūrimos kalbėsiu atvirai ir pripažinsiu, kad kaiminystės politika patyrė nemažų iššūkių. <clears throat> ir e, jeigu e, siekiant svarbiausios šalyse partnerėse pagerinti saugumo situaciją ir paskatinti svykti daugiau reformų ir mūsų kolektyvinė atsakomybė, aš turiu minėti visos institucijos ir valstybės narės, iš tiesų be reakcijų nebuvo tokia greita ir tokia viso priepinti, kaip galėjome pageidauti. Remdamiesi praėjusiu metu patirtimi, aš galiu vardinti nemažai prioritetinių sričių, kurias reikia pagerinti padėti, politinis ekonominis kontekstas ir atskiros problemos, su kuriamis susiduria atskiros e, šalis partneris tampa vis įvairesnės, taigi mes taip pat turime e, įvairiau vykdyti kaimynystės politiką, atskirdami tik atskirius regionus, tačiau ir jų sudėdamasios dalis, tam, kad ne tik galėtume geriau e, reaguoti į poreikius e, kiekvienoje šalyje partnerėje, tačiau taip pat ir galėdami veiksmingiau atstovauti ir apginti savo interesus, turime būti geriau pasirengę reaguoti į krizės, ir smarkiai besikeičiančius poreikius ir situacijas turime reaguoti greičiau ir lankščiau iškilus poreikiai. Tam turime pasitelkti tam tikrą <clears throat> didesnį kūrybingumą ir pasitelkti naujas priemonės, e, kurios leistų mums pasiekti geresnių rezultatų. Turime glaudinti bendradarbiavimą tarp komisijos, išos veiksmų tarnybos ir kitų institucijų, skaitant ir Europos parlamentą. programuojate tinkamą paramą, kuri yra teikiama per Europos komisijos politikos priemonę. Taip pat e, turėsime pasteikti papildomą dinamiškumą e, savo veiksmuose rytų ir pietų kaiminių atžvilgių. Taigi mes palankiai vertiname parlamento paramą išsakytą dialogą susijusiam su e, paramos planavimu ir programavimu. Tokiu būdu mes galėsime ir toliau veiksmingiau peržiūrėti teikiamą paramą savo partneriams ir labiau pasiremti principu daugiau paramos už daugiau reformų. <clears throat> pasitelkus e, kaiminystės politikos e, paramos priemonės. Vidutinio laikotarpio peržiūra galbūt kai kurių e, galėtų būti vertinama kaip tam tikras kompromisas mūsų darybose, tačiau tai yra tikrai daug daugiau, tai yra labai svarbi priemonė palaikant tarpusavio santykius tarp parlamento komisijos ir EIVT, siekiant užtikrinti, kad mūsų veiksmai e, e, būtų savalaikiai reaguojant į po, pokyčius kaiminėse šalise. Mes <clears throat> iki šiol e, tikrai nesupratome galbūt, kad e, turime galvoti ne tik apie geopolitinius žaidimus, tačiau turime e, galvoti e, ir grįsti savo tarpusavio santykius sąžiningos atviros partnerystės veiksmais, asociacijos sustrimais su Ukraina, Gruzija ir Moldova buvo pasirašyti atsižvelgiant į šių šalių padarytus nepriklausomus pasirinkimus, kurie grindžiami Helsinkio e, principai, e, o šios šalis pasirinko glaudesnį bendarbiavimą su Europos Sąjunga. Nuo pat pradžių mes norėjome svarstyti su Rusija ir diskutuoti apie šių susitarimų tikslus ir poveikį ir toliau e, esame linkę tą daryti. Mūsų sustarimai ir glaudesni santykiai su rytų Europos šalimis tikrai nėra vykdomi Rusijos sąskaita atvirkščiai. Mes e, gerbėme e, ypatingosius tradicinius Rusijos ryšius su šiomis šalimis. E, mes aukščiausių lygių suintensyviname pastangas uh, praėjusiu metu pradžioje, dalyvaudami aukščiausio lygos sustikimuose su e, Rusijos vyriausybės nariais, tik per pastarąjį ES ir Rusijos aukščiausio lygos sustikimą Rusijos federacija nusprendė rimtai dalyvauti e, tose diskusijose, tačiau ne, vietoj dialogo Rusija pasirinko e, ekonominį spaudimą Ukrainai ir Dėl to daroma ekonominio spaudimo buvusi Ukrainos valdžia nusprendė nukelti asociacijos starties pasirašymo terminą. <clears throat> Taigi tam, kad būtų uh, kūriama gerovė mūsų kaiminėse šalise, mūsų kaiminių kaimynai privalo konstruktyviai dalyvauti vykstančiame dialoge. E, paskutinė penktoji mano žinia susijusi su mūsų politikos ateities iššūkiais, atsižvelgiant į dabartinius geopolitinius pokyčius mūsų kontinente, mes privalome daugiau dėmesio skirti kaiminystės politikos galutiniams tikslams. Rytuose, kaip E, e, neseniai buvo pažymėta tarybos išvadose dėl Ukrainos. Asociacijos sutartis nėra galutinis bendradarbiavimo tikslas, jeigu e, rimtai vertiname mūsų partnerių siekius suartėti su ES, turime pasinaudoti pačiais galingiausiais ES turimais svertais. Tuo pačiu metu privalome iškoti geresnių būdų, kaip teikti paramą E, toms šalims, e, kurios e, arabų kraštuose bando įtvirtinti demokratiją, pavyzdžiui, Tunise, kuris yra vienas iš kelių tikrų ES draugų ir partnerių. Dialogas, kuris vyko per pastarosius metus, parodė, kad laipsniško ekonominio integravimosi į ES rinką perspektyva e, turi perspektyvų. E, bendros ekonominės erdvės sukūrimas yra pirmasis žingsnis, tačiau reikia taip pat svarstyti ir apie kitas uh, santykių gerinimo galimybės, pavyzdžiui, uh, <clears throat> tiesioginių mainų uh, žmonių bendarbiavimo skatinimo. Mes privalome ir toliau remti ir palaikyti demokratinės ir ekonominės reformas. Mes turime spręsti ir saugumo problemas. Turime parodyti, kad ES yra nusteikusi skirti ir suteikti veiksmingą pagalbą toms kaiminėms šalims, kurios vykdo rimtas reformas ir turime tą daryti ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais darbais. Ir šioje srityje mes, mūsų užmojai tikrai galėtų ir turėtų būti platesnio masto. Ačiū uždėmesį. Dėkoju. Jūs apibendrinote keliarių metų sunkaus darbo rezultatus. Ir mes vertiname jūsų darbą ir vertiname santykius tarp jūsų tarnybos ir mūsų parlamento. Keli kolegos nori pasisakyti ir pirmiausia, žodis tikiu Serui Grahamui. Ačiū pirmininkė ir dėkoju komisijos nariu ponui Fiulė. Aš norėčiau pakalbėti apie Moldovą. Aš susakingas už šią šalį šiame komitete ir pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti komisijos narį pono Fiulę su tuo, kad jisai ir jo tarnyba ryštingai stengiasi padėti Moldovai ir jos žmonėms siekti aukštesnių standartų. Komisijos ataskaitoje yra pasakyta, kad vienas iš sunkumų, su kuriuo susiduria vyriausybė, kuri pradėjo veikti 2013 m. gegužės mėnesį, yra tai, kad jie nepavyko panaikinti nestabilumo uh, šak, šaknis. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar Moldova yra gera mokinė, pažiūrėjau, kalbant, palyginus su kitomis e, šalimis. Ir kad ji yra vertinama, jos pažanga yra vertinama taip pat atsižvelgiant ir į kitų mūsų partnerių veiksmus. Komisijos narys pasakė, kad mes susiturime su problemomis ir kad e, joms spręsti reikia nuolatinės politinės valios. Ar jūs matote tokios valios apraiškas? Ar jums netrodo, kad politinių partijų finansavimas ir žiniasklaidos uh, savininkų nežinojimas uh, neleidžia mums geriau kovoti su uh, korupcija? Ir ar jums netrodo, kad Moldova galėtų aktyviau bendradarbiauti su vairiomis mūsų agentūromis, gyvendinant įvairias programas? Ir paskutinis dalykas, kai kas kritikuoja Moldovą dėl to, kad jį žengia nedideliais žingsneliais. Ir ar jūs pritartumėt mano nuomonėje, kad iš tikrųjų didžiausia problema čia yra tai, kad ES turi labai nedrasę poziciją Rusijos atžvilgiu, kad mes stovime ant, kad mums kinkas dreba, o ne Moldova žengia mažais žingsneliais. Ponas Vujanič, ačiū, dėkoju Jums, dėkoju Jums už Jūsų išdėstytus prioritetus. Uh, Aš norėčiau padėkoti Jums. Jūs savo pasisakymo pradžioje kalbėjote apie tai, kad Rusija nori suartėti su Europos Sąjunga. Be abejo, suartėti geografiškai. Bet šiandien Rusija yra e, kur kas labiau nutolusi nuo ES nei kada nors anksčiau. Mums neprimtina tai, ką jie padarė ir mes negalime to savo bramiai praryti. Ar jūs turite kok kokias nors bendras priemonės, kuriomis galima būtų realiai pritaikyti praktikoje tą jūsų pasisakymą, kad Rusija norėtų suartėti su ES. Mano antras klausimas yra susijęs su Albanija. Aš e, esu pranešėjęs Albanijos klausimų. Todėl noriu jūsų paklausti, Kaip Jūs vertinate įvykius nuo paskutinio vadovų tarybos nu, nu, sprendimo suteikti Albanijai kandidatą šalies statusą ir kokių pokyčių galima tikėtis kitam, kitoje vadovų tarybos posėdėje ir Bosnija. Situacija Bosnijoje yra chaotiška, Jūs e, sakėte, kad e, niekas nesikeičia, jokių teigiamų poslinkių. Akivaizdu, kad žmonė, žmonės tenais nesuranda jokių teigiamų sprendimų, kurie su, sudarytų pagrindą tolesniai veiklai. Ar mes galime pateikti Bosnijai kokį nors receptą? I, iki šiol ES tokio recepto nesiūlė, bet gal jau dabar atėjo laikas tai padaryti tam, kad užkirstume kelią dar didesniam chaosui. Gal atėjo laikas mums pradėti veikti tiesiogiai ir imtis tokių veiksmų, kurio vengėme iki šiol. Ir gal taip mes sukursime precedentą, kuris galės po to pasiteisinti ir kitur. Pone Viljanič, komisijos narys kalbėjo apie kaiminystės šalis. Taip, bet mes suprantame, kad jau ne apie šią, šios komisijos kadenciją kalbame. Taip, bet aš suprantu, kad jūsų klausimas iš esmės buvo apie tai, kokiamis priemonėmis Rusija bando priartėti prie mūsų. Ponas Daf. Pone pirmininkė, laba diena visiems. Aš taip pat norėčiau pagirdęs Štefano Fiulę už jo darbą pastaraisiais metais. Ir norėjau jų pagirti dėl to, kad dabar noriu jų pakritikuoti. Džiaugiuosi, kad bus atliekama įgyvenim politikos gyvenimo vidurio peržiūrą. Bet aš manau, kad mums reikia rimtos peržiūros, radikalios peržiūros, nes e, man atrodo, kad mes keliomis kryptimis elgiamės visiškai neteisingai. Mes e, visuomet e, pernelik rimtai vertiname Rusiją. O būtent ji turėtų būti mūsų bendrosios saugumo ir politikos e, centras. Be to mes prarandame Turkiją ir gal mes galėtume užginčyti rinkimų rezultatus e, šioje šalyje. Ir jūs pritartumėt man, kad e, ministras pirmininkas ketina sužlugdyti savo politinius oponentus. Ne demokrat drastiškinėmis ir tikrai nerima keliančiomis priemonėmis. Ir atsižvelgdami į tai mes turėtume pakeisti savo požiūrį į Turkiją. Antra, aš manau, kad reikia elgtis realistiškiau e, įvairiose pasaulio vietose. Pavyzdžiui, praeitų metų rugsėjo mėnesį Tai yra tuomet, kai Armenija nusprendė nebetesti dėrybų su mumis, mes turėjome sureaguoti ir greičiau, ir griežčiau. Manau, kad mes turėtume atsisakyti neaiškių, ne, per nelik švelnių formuluočių, uh, nebegalima kalbėti apie strateginę partnerystę. Mes negalime e, plėtoti strateginę partnerystę su visais. Mes turime savo interesus, ES interesus. Ir būtent e, vadovaudomis šiais interesais mes ir turėtume formuoti savo ūsinio politiką. Trečia, manau, kad mes turime susitarti dėl to, kokiu veiksmu reikia imtis tam, kad galėtume kur kas geriau bendradarbiauti politinių lygmenių ateityje, nei tai buvo daroma iki šiol. Aš kalbu pirmiausia apie bendradarbiavimą su NATO. Ir paskutinis dalykas, atliekant šią peržiūrą, būtų gerai, jei naujoji komisija ir naujasis parlamentas pasvarstytų apie naują ta, mūsų apie naują bendradarbiavimą su kaimynais formą, apie savotišką suartėjimą su šiomis šalimis, net, net jeigu tai ir nebūtų partnerystė. Aš manau, kad mums reikėtų apibriežti įvairias laipsniškos integracijos formas. Jei to nepadarysime, tuomet mums nepavyks tiesti tiltų savo žemynę. Kitaip mes tik tai bražysime naujas skiriamasias linijas, kurios ir sudarysime pagrindą nesusipratimui, kuris dar ilgai trukdys mums gyventi. Ponas Valsa yra naujasis Prancūzijos vyriausybės vadovas. Ankstesnė vyriausybė atsistatydino. Ta tiesiog norėjau pranešti jums. Dėkuoju dabar ponas Kreisler-Dorf. Kreisler-Dorf, ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už puikų darbą pono komisijos nariui Fiuliui ir jo pasiryžimą diskutuoti nuolat su mumis. Iš esmės, aš jau dabar 20 metų dirbu šiame parlamente įvairiose komitetuose, ponas Peteringas dirba dar ilgiau. Ir, ir buvo anksčiau vyravo toks principas, e, parlamentarai klausia, o komisija neatsako. Dabar, dabar iš esmės toks žaidimas žaidžiamas vyriausybėse, tai žurnalistai klausia, vyriausybė neatsako. Taigi smagu, kad to vis rečiau pasitaiko. Taigi dabar per pastarosius kelius metus išplėtota politika turėtų būti plėtojama ir toliau, ir tesama. Taigi dabar nuolat sakoma, kad ES kažko nepadarė. Mes norime nuolat kartoti, kas yra ES, kaip vyksta. Būtent dabar rinkimo kampanijoje. Vokietijoje, Vokietijoje dešinieji sako, kad, Euro, kad Vokietija turėtų išstoti iš ES. Na, bet jeigu, pavyzdžiui, savivaldos rinkimuose arba, arba vyriausybės rinkimuose kažkas nepavyksta, tada niekas nesako, kad aš dabar išstosiu iš Vokietijos. Netgi Bavarija, federacinė žemė, nenorėtų išstoti iš Vokietijos. Na, <laughs> nieko blogo nebūtų, žinoma, jeigu Bavarija išstotų. Bet svarbiausia, kad dabar turime 28 vyriausybės. O dabar parlamente yra 751 parlamentaras ir turime komisiją, E, e, dabar sudaryta iš e, komisijos narių, kurių kompetencijos ribos labai nutolsta vieni nuo kitų. Ir jeigu dabar kurios nors valstybės, norė, kurios nors valstybės norėtų stoti į Europos Sąjungą, tai reiktų jiems gal pasiūlyti kažkokią alternatyvą. Nebūtinai pats stojimas yra svarbus, bet tikslingas darbas yra svarbu. Labai svarbu, kad mes būtume tiksli, tikslingesni, veiksmingesni. Uh, ir e, konkrečiose valstybėse būtent nurodytume, kas turi būti pakeista, kokia yra perspektyva, o ne iškelti ultimatumą. Arba tu darai taip, e, tada bus taip. Na, iš esmės, e, tokie ultimatumai yra pat patys blogiausi sprendimai. Aš manau, kad iš tiesų naujame parlamente, naujoje komisijoje bus bent jau, arba nauja vyriausybė Prancūzijoje bus protingesnė ir supras tą problematiką. Daug problemų ES susiduria su atskirų valstybių narių problemomis, nes ten vyriausybės nėra pasirengusios padaryti savo namų darbus. Nesvarbu, ar ekonominius, ar užsienio politikos uždavinius, arba sakykime, socialinės tvarkos pakeitimus e, atingo savo valstybėse. Kaip pavyzdžiui, Sinti ir Roma yra persekiojami kai kuriuose valstybėse, jų mažumos persekiojimas arba, arba nesuteikiam jiems pakankamai teisų. Taigi tai yra svarbu. O dabar ES būtent e, e, krizės akivaizdoje, dėja, būtent susiveržus diržus, nusprendė glaudžiau bendradarbiauti. Ir Matosi, kad dabar ES, tai yra šiame regione, Europoje yra daug, daug e, ramiau ir daug e, labiau užtikrinama taika negu kitose regionuose. Ir tai turime pabrėžti. Aš, nu, aš žinoma, norėčiau pas, padėkoti už jūsų darbą ir aš tikiuosi, kad jūsų e, pradėtas darbas bus perduotas į tinkamas rankas ir kad mes imsimės e, lankstesnio požiūrio ir kad a, e, a, e, būtų diversifikuotas, lankstesnis požiūris valstybių narių atžvilgių puoselėjimas. Taigi ačiū už bendradarbiavimą. A, nu, aš ketvirčio esu čekas. Ačiū Jums. Mrs. Boskurt, please. Dėkuoju, ponė Boskurt. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti komisijos nariui ponui Fiulė už puikų bendradarbiavimą. O dabar norėčiau perėti prie klausimo, kurį norėčiau užduoti. Jūs kalbėjote apie iššūkius ir minėjote, jog Europos Sąjunga turėtų reaguoti greičiau ir lankščiau. Apie tai aš ir norėčiau paklausti. Jei prisiminsime arabų pavasarį, tai gali atrodyti, kad tai įvyko tik tai vakar. Ir mes visi prisiminame, kad e, toms šalims e, žengiant demokratėjimo kelių, kaip pavyzdys joms buvo pateikiama Turkija, nors mums atrodo, kad Turkija nebuvo geras pavyzdys. Tačiau situacija pasikeitė šiandien ir arabų pas, pavasario šalise, ypatingai Egipte, šimtai žmonių yra pasmerkti miriop, Turkijoje yra taip pat rimtų problemų e, susijusių su rinkimais, su žiniasklaida ir mes apie tai žinome iš laikraščių. Ir be abejo, tai vyko ne dėl ES kaltės, bet e, įvykiai, e, situacija keičiasi labai greitai. Ir kaip mes galime reaguoti į šiuos iššūkius, kurie iš tikrųjų kaip ir nėra mūsų iššūkiai. Dėkuoju, pane Gomeš. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad jūs, su Jumis visuomet galima susisiekti. Jūs visuomet esat pasiruošęs pas mus ateiti, pasikonsultuoti su mumis. Buvo tikrai labai malonu dirbti su Jumis. Ir Aš tikiuosi, kad jūsų įpėdinis taip pat uh, uh, sėkmingai plėto santykius su parlamentu. Be abejo, yra dalykų, kurie nepriklauso nei nuo mūsų, nei nuo jūsų. Emin ką tik kalbėjo, kad tai, kas vyksta, vyksta dažnai ne dėl Europos Sąjungos, bet tai atspindi Europos Sąjungos nesugebėjimą susitarti. Uh, Aš kalbu apie, apie situaciją mūsų kaiminystėje. Sirija, ko gero, yra dramatis, dramatiškiausias to pavyzdys. Ir mes už tai, kas vyksta su Sirijoje, brangiai sumokėsime ateityje. Nes mes šiuo metu da, auginami daugybė teroristų Sirijoje. Galima mėti Egiptą, Turkiją, Rusiją, Ukrainą. Tai yra tas skambutis, kuris tikiuosi mus visus pažadins ir prives visus sutelkti jėgas. Skelbiamos yra įvairios teorijos. Ir jūs, būtent jūs, labai daug dirbote su šiomis šalimis ir jūs puikiai, puikiai suprantate, ką mes prarasime, jeigu nesugebėsime sutvarkyti dabartinės situacijos Rusijoje ir Ukrainoje. Ir mano klausimas jums būtų štai toks. Jūs kalbėjote apie pažangos ataskaitą ir paminėjote, kad, tai, ko gero, kad jūs ją pristatysite tai ko gero paskutinį kartą per savo kadenciją. Aš noriu jūsų paklausti, kas jums labiausiai trukdo dirbti? Jums, komisijos nariui. Ar tai, kad jūs turėjote dirbti su vyriausiai galiotinė, kuri buvo naujai paskirta, kur, kai buvo sukurta nauja išorės veiksmų tarnyba ir jūs turėjote su jais bendradarbiauti. Aš noriu klausti apie padarytas klaidas Gal kada nors vėliau mes apie tai galėtume pakalbėti. Bet dabar aš noriu jūsų paklausti, su kokiais uh, sunkumais, didžiausiais sunkumais jums teko susidurti? Kokios buvo svarbiausios kliūtis jums vykdant jums patikėtas pareigas? Dėkoju. Dėkoju, toliau panas Blenkovič. Panas Blenkovič. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau šiltai pasveikinti pas mūsų atvykusi komisijos narė, pona Fiulė, ir dėkoju jam už jo pagalbą Kroatijai šiai šaliai siekiant, žengiant link Europos. Ir tai, kokia, tai kad mes prie, pagaliau patekome į ES, tai yra ko gero didžiausias visų mūsų nuopelnas ir jūsų indėlis į tą darbą būtų didžiulis. Aš norėčiau Jums papasakoti vieną jokelį, kuris šiuo metu yra populiarus e, Maskvoje. E, jis yra toks, kas yra, e, kur baigis Rusijos sienos. Ir atsakymas būtų ten, kur nori Rusija. Uh, Klausimas yra sudėtingas, tačiau iš uh, pastarųjų kelių savaičių įvykių galėtume padaryti štai tokią išvadą. Pagrindinė mūsų rytų kaiminystės uh, politikos uh, problema yra tai, kad mes šalims partneriams nesuteikėme aiškios narystės perspektyvos. Apie tai kalbama mūsų rezoliucijoje, kurią patvirtinome prieš kelias savaitės. Ir šiame kontekste, kai pagalvojame apie šių šalių narystę NATO, iš karto suprantame, jog tos šalės yra silpniausi ir ES ir NATO vieta, ypač jei gal pagalvotume apie automatiškai pritaikomą kolektyvinės gynybos straipsnį. Mes matome, kad yra paneigiama tarptautinė teisė, abipusiškumo principas, nepaisoma šalies teritorinio vientisumo. Ir kad neapsiribojame vieną konflikto iššaldimu, žengėme toliau link aneksijos. Taigi šiame kontekste galime savęs paklausti, kaip turėtume elgtis. Po Vilniuje įvykusio vadovų susitikimo per kitus penkerius metus didžiausias uždavinys bus mums išsiaiškinti, kam yra reikalinga mūsų Europos um, rytų uh, kaiminystės politika. Ir, uh, Ar galime mes suteikti šioms šalims e, narystės perspektyvą? Nes jeigu neįspręsime to klausimo, jei neapsispręsime, tuomet situacija visuomet bus nepatenkinama ir e, egzistuos tam tikros pilkosios zonos ir jose Rusija gint savo interesus. Ir dabartiniai įveikiai turėtų pakeisti mūsų požiūrį. Tai iš mūsų tie kolegos, kurie lankėsi Sarai, Sarajevo mieste, praeitą savaitę vyko parlamentinis susitikimas ir pratestamas tai, apie ką kalbėjo ponas Vulievič, galiu pasakyti, kad mes klausime pono Dodik, Respublika Srep, Srepska vadovo pareiškimus. Jis kalbėjo apie da, uh, Bosnijos Hercegovinos situaciją. Ir noriu jūsų paklausti apie jūsų ir panios Ašton nuomonę. Buvo imtasi tam tikrų veiksmų su Slovenija, Kroatija, parlamentas patvirtino savo požiūrį e, vasario mėnesį. Visi šie dalykai suformavo naują mūsų požiūrį. Ir vietos veikėjams atrodo, kad e, situacija dabar yra labai neaiški. Neaišku, kas yra tas naujas požiūris, ką jis reikš mūsų pilietiniai visuomeniai, kitiems e, veikėjams kalbama apie, kai kas mano, kad kalbama apie maž, e, tai, jog reikia mažiau separatizmo, daugiau federalizmo. Uh, kai kam atrodo, kad bandoma tiesiog nespręsti svarbiausių, aktualiausių klausimų, tokių kaip konstitucijos reforma. Ir aš norėčiau jūsų pakla, paprašyti nešti daugiau aiškumo e, į šią situaciją, paaiškinti aiškiau, kas yra tas naujas požiūris, nes būtent jūs už tai esate atsakingas. Tikuoju, toliau panas ponia uh, Omen Reutin. Not... Aš norėčiau patikoti ponui Piliai už jo įsipareigojimus, už jo e, pastangas ir jo bendradarbiavimą su parlamento nariais. Aš norėčiau padėkoti jam nuoširdžiai už tai, kad tas būdas, e, kuriuo mes galėjome nuveikti savo darbą, bet kokiu atveju Turkijos atžvilgiu tikrai buvo puikus. Taigi, dėkuoju jums už tai. Ir tikiuosi, kad mano kolegos klausosi manęs. Andriu, jūs sakėte, kad e, daug kas užsienio politikoje e, susiduria su deficitu, su problemomis. Tačiau pagalvokime e, apie Niderlandų senato atstovus. Jie turi visiškai kitokį požiūrį senato nariai. E, taigi, e, e, visai skirtingą požiūrį nuo Europos vadovų tarybos, į būtent į Rusiją ir į dabartinius įvykius rytų Europoje. Ir netgi yra, bet, bent jau, bet kokiu atveju bendras požiūris, tai, tai, tai iš Niderlandų yra, pavyzdžiui, siunčiama artimiausiamis savaitėmis prekyb, prekybos delegacija arba uh, verslininkų delegacija su ministru į Rusiją. Taigi dabar, e, ką gali ES tokiam aplinkybėmis nuveikti? Čia valstybės narės, būtent yra pagrindinės kaltininkės mūsų, mūsų nesutarimų. Taigi e, jos apgaudinėja mus. Tai toks pirmas mano pastebėjimas. Kitas dalykas. De, Turkija. Jūs e, visi matėte, kokie rinkimų rezultatai Turkijoje vakar. Buvo ir taip pat mes pamatėme, kad e, lyginant e, su prieš penkerius metus vykusiais e, vietos rinkimais, tai, tai partija, dabartinė valdančioji partija, laimėjo daugiau balsų. Tokia yra tiesa. O tai buvo laisvi demokratiški rinkimai. Turkijoje. Tai buvo laisvi rinkimai, nes buvo stebėtojai visose balsavimo apygardose. Tai buvo tikrai laisvi rinkimai. negaliu būtent kritikuoti Turkijos dėl šių rezultatų. Aš tikėjausi, kad bus stipresnė opozicija, tačiau e, tuo metu, kai ši partija laimėjo rinkimuose, aš iš tikrųjų, aš, aš tikrųjų turėčiau kritikuoti tuos, kurie leido jiems laimėti rinkimus. Tai iš tikrųjų tikrai netinkamas požiūris būtent demokratiją ir rinkimus. Todėl aš norėčiau paprašyti komisijos, kad ministro pirmininko elgesys, taigi ministras pirmininkas buvo netgi prezidento labai smarkiai kritikuojamas, šitas elgesys turi poveikį mūsų dėryboms su Turkija. Taigi, ar, ar jis turi apskritai? Toks klausimas. Mes neturėtume kritikuoti savo užsienio politikos dėl uh, dėl tų rinkimų, bet mes turime kelti klausimą, kaip tokioje šalia kaip Turkija, kur, kur žiniasklaida protestavo e, prieš ministro pirmininko vykdomą veiklą, kuris uždraudė Facebook'o, e, Twitterio paskiras ir naudojimą. Tai nepaisant tos visos opozicijos, jis laimėjo. Taigi, jeigu mes draugiškai elgsimės tokiamis valstybėmis, kuriuose yra tokie pažeidimai, tada, tada e, rezultatas bus priešingas. Tai, taigi, ko, kokiagi mūsų yra ta užsienio politika, jeigu mes elgiamės taip. Ačiū, panas Tanakas vertėjai iš lietuvių kalbos į lietuvių kalbą baigė savo darbą, o jeigu norite toliau klausytis diskusijų, tai girdėsite vertimą tik į prancūzų, anglų, vokiečių ir ispanų kalbas. Whatever plan they had on the shelf, uh, written probably by the FSB or the GRU uh, to invade and annex the east of Ukraine may be more problematic than they envisaged. It wouldn't quite be as bloodless and as simple as the annexation of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 uh, and Minister иностранных дел России. And I got the message. Huh?